Okay, welcome everybody. Uh, I'm sorry there are not more members, but... Labas rytas visiems, atsiprašau, kad mūsų susirinko tiek negausiai, bet uh, tikriausiai kolegos yra strigę transporto spūstyje. Ir komisijos narys puikiai žino, kokia yra transporto situacija Briu Briuselėje ir jis tikriausiai nesupyks. Taigi aš žiūriuosi, kad pas mus atvyko komisijos narys, ponas Almūnija, kad mes pasikeistumėme nuomonėmis. Jis paskutinį kartą pas mus lankėsi lapkričio 29 dieną ir kita, dar kitą kartą pas mus atvyks Liepos 12 dieną. Taigi, ponia, aš suprantu, kad jūs turite nemažai e, informacijos, kurią norėtumėt mums pateikti. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį jums, o po to perėsime prie klausimų ir atsakymų sesijos. Prašau. Dėkoju jums, ponia pirmininkė gerbėjai Europos parlamento nariai. Ekonomikos ir pinigų komiteto ir jo pirmininkės kvietimu atvykau į jūsų komiteto posėdį tam, kad papasakočiau jums apie kelis svarbius politinius poslinkius. Ypač kalbėsiu apie uh, visuomenės svarbos paslaugas ir taip pat Papasakosiu Jūs apie tai, kaip yra teikiama valstybės pagalba bankams bei apie kitas iniciatyvas bankininkystės sektoriuje. Pradėsiu nuo pačios svarbiausios iniciatyvos. Rytoj aš komisijai pateiksiu pasiūlymą dėl ES valstybės pagalbos teikimo taisyklių, ypač kai ši pagalba yra teikiama visuomenės svarbos e, paslaugas teikiančioms e, įmonėms. Lisabono sutartis. Sutartyje yra pabrėžta, jog viešusios paslaugos yra, yra itin svarbios. Bet to yra pabrėžta, kad labai svarbu yra atsižvelgti į e, visuomenės, į tai, kad e, šių paslaugų tiekimo sistemos yra labai skirtingos. 26 protokole kalbama apie tai, kad e, paslaugos turi būti teikiamos kokybiškai ir komisija tam pritarė. Be to mes pabrėžime, kad nacionalinės ir regionų valdžios atstovai gali vaidinti svarbu vaidmenį užtikrinant e, šias paslaugas. Sutarties 14 straipsnėje yra parašyta, jog šios paslaugos turėtų būti teikiamas remiantis e, ekonominiais ir politiniais principais. Ir uh, Šis keturio, naujas 14 straipsnis suteikia mums naują teisės pagrindą. Labai svarbu yra pabrėžti, jog ne visiems paslaugų tiekėjams bus taikoma valstybės pagalbos teikimo kontrolė. Bendros ekonomijos svarbos paslaugos yra neįtrauktos į šio dokumento taikymo sritį. Reforma, kurią svarsys komisija rytoj, yra pagrįsta komisijos e, įgaliojimais, kurie suteikti komisijai pagal 106 straipsnį. Ši reforma yra itin svarbi, kadangi šiandien vaduojamės iš krizės. Nes viena vertus vis daugiau žmonių pasikliauna viešosiomis paslaugomis ir antra vertus valstybėms vis yra sunkiau teikti šias paslaugas. Tai reiškia, kad mums reikia teikti daugiau viešųjų paslaugų, išleidžiant joms mažiau. O tai reiškia, kad reikia įgyvendinti esminę reformą. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip galima būtų kompensuoti paslaugų teikėjams jų padidėjusias išlaidas. Rinkos sąlygos neatsižvelgia į sunkumus, su kuriais gali e, susidurti paslaugų teikėjai. Tos įmonės, kurios teikia viešasias paslaugas, nedalyvauja uh, konkursuose. Ir mes manome, kad būtina yra transporto ir ypač pašto paslaugų sritise pabrėžti, jog labai svarbu yra apibrėžti europinę dimensiją. Be abejo, valstybės narės taikės e, visas nusatytas taisyklės ir sieks didesnio teisinio aiškumo. Visus pasiūlymus mes parengėme išvelgdami į suinteresuotų šalių, e, valstybių narių ir institucijų, įskaitinti ir parlamento e, pasiūlymus. Bet to mes e, stengiamės atsižvelgti į tai, kad labai dažnai viešų paslaugų sistemos e, labai skiriasi valstybės narėse. Kai kurios paslaugos teikiamos yra centralizuotai, kai kurios yra e, teikiamos tik tai vietos lygių. Aš norėčiau pabrėžti, kad mūsų kontrolė taip pat turėtų būti adekvatesnė ir geriau pritaikyta prie teikiamų paslaugų. Tai reiškia, kad kai kurios vietos ar socialinės paslaugos, kurios nesusijusios e, yra su konkurencingumo, e, konkurencijos, atsiprašau, įstatymais e, neturėtų būti griežčiau prižiūrimos. Naujas dokumentų paketas pakeis senąjį ir jis turėtų pradėti galioti jau nu, lapkričio mėnesį. Ir aš be abejo pateiksiu parlamentui visą jam reikalingą informaciją. Uh, Ši reforma nėra vienintelė, kurią ketiname gyvendinti viešų paslaugų srityje. Mes taip pat galvojame apie tai, kaip galima būtų nustatyti banko gelbėjimo taisyklės ir kaip reikėtų prižiūrėti bankams teikiamą valstybės pagalbą. Be to peržiūrime ir jūrų, o, o, jūrų transporto ir laivų statybos sektoriams taikomas taisyklės. Šį darbą ketiname baigti jau šiemet. Be to mes jau pradėjome diskusijas dėl naujų regioninių gairių, dėl plačiajuošio ryšio, dėl, dėl filmų kūrimo. Ketiname taip pat parengti pasiūlymus ir dėl oro uostų ir oro bendrovių. Apie šios pasiūlymus papasakosiu Jums kitą kartą. Mes manome, kad mums reikia esminės valstybės pagalbos teikimo reformos. Ir ši reforma be abejo paveiks ir kitas mūsų veiklos rytis. Uh, Tai yra, e, e, pavyzdžiui, atsakingų pareigūnų e, veiksmus ir antimonopolinius įstatymus. Už konkurenciją esu atsakingas jau visus metus ir regnamas visus šios pasiūlymus aš atsižvelgiu savo patirtį. Pasiūlymus pakeitimą pateikti jau šią vasarą. Viešosios konsultacijos vyks iki balandžio pabaigos ir komisija patvirtins savo poziciją dėl kolektyvinių ieškinių nagrinėjimo iki šių metų pabaigos. Iki 2012 metų aš ketinu pateikti e, e, pasiūlymus dėl e, dėl privačių teisų užtikrinimo. Kai prasidėjo krizė, mes visi supratome, jog būtina yra atkurti mūsų finansų sistemą užtikri, užkirtant kelią bet kokioms panašioms krizėms ateityje. Mes visuomet uh, priimdami uh, savo sprendimus atsižvelgėme į sutartį. Kai lankiausi pas jūs anksčiau, jūs paprašėte, kad būtų atliktas tyrimas dėl to, e, kokį poveikį turėjo bankų gelbėjimo operacijos. Šis tyrimas yra atliekamas ir Liepos mėnesį aš galėsiu pateikti Jums jo išvadas. Visiems yra žinoma, kad mokesčių mokėtojai gan brangiai sumokėjo už tai, už bankų gelbėjimą. Aš nenorėčiau kartoti dabar šių skaičių, tiesiog noriu priminti, kad 2008-2009 metais Valstybės narės mums pranešė, kad jos išleido e, mažiausiai 2,3 milijardo eurų tam, kad gelbėtų bankos. 2009 metais ši suma siekia jau šiek tiek daugiau nei 1 milijardą eurų, o, o e, duomenų apie 2010 metus dar kol kas neturime. Taigi, vyriausybės e, ėmėsi reikalingų žingsnių tam, kad uh, padėtų bankams išsilaikyti, tam, kad padėtų jiems sutvarkyti savo balansus bei paskatintų juos pertvarkyti savo veiklą. Mes patvirtinome kol kas 42 e, sprendimus dėl bankų pertvarkymo ir mes stebime, kaip jie bus vykdomi. Ten yra lengva daryti, iš rinkos gauname signalo, jog e, kai kurie subsidijuojami bankai elgesi agresyviai. Ir kai mes apie tai sužinome, iš karto įsikišome tam, kad pakoriguotume jų veiksmus. Labai svarbu yra tai, kad e, tuo atveju, kai yra, pri, kad sprendimo prieimimas nėra paskutinis e, veiksmas. Tai yra tik tai pradžia, nes po to mes stebime, kaip šis sprendimas yra vykdomas ir kaip bankui sekasi atsikelti. Ir mes stebime situaciją labai atidžiai. Kartu bankų sektoriaus pertvarkymas Europoje irgi tik prasidėjo. 24 atvejais mums dar reikės priimti galutinį sprendimą dėl banko banko e, pertvarkymo. Kai kur kartais šios sprendimus priimti yra labai sunku. Tai itin yra e, pasakytinė apie padėtį Airijoje, e, kuriai padeda Tarptautinis valiutos fondas, bei apie kai kuriuos Vokietijos bankus. Ir Graikijoje, Slovenijoje, Portugalijoje uh, ir Austrijoje situacija taip pat yra sudėtinga. Po to, kai atliksime e, streso testus, galėsime, tikiuosi, priimti šios galutinius sprendimus geriau. Priimdami sprendimus visuomet taikome tuos pačius e, principus. Norėčiau Jums trumpai juos priimti. Pirmiausia, bankas turi būti pertvarkomas taip, kad jis sustiprintų savo kapitalo bazę bei uh, už, uh, sukauptų tinkamas atsargas tam, kad galėtų tvariai dirbti. Ir kad galiausiai bankas turėtų atsisakyti bet kokios valstybės pagalbas. Ir e, taip pat reikalavome, kad bankas atsisakytų nereikalingos veiklos ir teiktų tik tai banko, pagrindinės banko paslaugas. Restruktūrizavimas turi būti vykdomas taip, kad būtų sumažinta mokesčių mokėtojams e, tenkanti našta. ir e, bankai negali mokėti dividendų savo akcininkams tol, kol situacija nepagerės. Nepamirškime, jog Europoje yra nemažai atsakingai dirbančių bankų, kuriems nereikėjo mokesčių mokėtojų pagalbos krizės metu. Su o, už, užtikrinti konkurenciją bank, e, bankininkistės sektorėje uh, pasinaudojant valstybės pagalbą būtų tikrai netinkama. Subsidijos iškraipo konkurenciją ir todėl bankai turi peržiūrėti savo turtą bei kainų nu, ir tarifų nustatymo taisyklės tam, kad geriau prisitaikytų prie vis keičiančių aplinkybių. Mes taip pat dirbame ir su banko likvidavimo institucijomis, užtikriname didesnį stabilumą bei lygias galimybės visiems. Kaip jau minėjau, mes šiuo metu rengiame finansinių institucijų pertvarkymo taisyklės, kurios turėtų įsigalioti nuo 2012 metų sausio pirmosios dienos, jei, jei uh, susidarys palankios sąlygos rinkoje. Toliau valstybės pagalbos teikimo kontrolė ir mūsų galva turėtų padėti mums geriau reglamentuoti rinkas ES. Noriu pateikti Jums kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, mokomųjų kortelių srityje ir mokėjimų internetu e, srityje mes galvojame apie taip, kaip galima būtų pasiekti didesnio skaidrumo bei nustatyti aiškesnius standartus. Tai atitinka tai, e, e, tai, apie ką Jūs kalbate dabar Europos parlamente. Mes norime, kad būtų mažinami tarifai už tarptautinės operacijas ir kad e, būtų prižiūrima ar šios e, ar mokomųjų kortelių mokėjimai yra vykdomi kokybiškai. Mes taip pat bendradarbiavame su vizos e, padaliniu Europoje bei su kitomis mokomųjų kortelių kompanijomis. Mes stengiamės padidinti bendrovių uh, drausmę bei e, atsakomybę. Taip pat dirbame ir su Toyson Reuters e, tam, kad e, nustatytume, kokie rizikos veiksniai veikia mokomųjų kortelių sektorių. Bankai patys to negali padaryti. dėl e, Standard Poor's reitingo agentūros galiu pasakyti, kad mūsų neramina tai, kad ši kompanija reikalauja per nelik didelio mokesčio už identifikavimo paslaugas. Reikalavome mokėti li, e, licencinį mokestį, nepaisant to, kad ši kompanija neturi e, autorinių teisų šioms paslaugoms teikti. skolinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių rinkoje. Taip pat pastebėjome neigiamų poslinkių ir dabar svarstome, kaip reikėtų juos reaguoti. Ir tikiuosi, kad per kelias kitas savaitės aš galėsiu Jums pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu. Be to, pastaruoju metu daug kalbama apie Deutsche Bursą Tai yra Vokietijos biržos ir New Yorko vertybinių popierių biržos susijungimo, apie kurį buvo paskalbta praeitą mėnesį. Mes be abejo stebėsime, kaip vyks šis procesas, atsižvaldami galiojančius teisės aktus ir tikimės gauti visą mums reikalingą informaciją. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėjai Europos parlamento nariai, daug dar ką galima būtų pasakyti, tačiau baigėsi man skirtas laikas ir dabar aš norėčiau suteikti žodį jums. Um... Ačiū, jau yra sudarytas norinčių pasisakyti sąrašas. Jeigu dar paminėsiu, kas įtraukti. Sophie Intveld, Marcus Verber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else want? Ar dar kas nors norės patekti į kalbėtojų sąrašą? Tada pirmiausia, Žan Paul. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir jums, ponė komisijos nary. Jūs patikite mums šiandien labai daug informacijos, papasakote apie įvairiausias iniciatyvas ir e, aš nenorėčiau dabar e, e, kalbėti apie visus šios projektus, tiesiog norėčiau, kad jūs kai ką patikslintumėt. Uh, E, biržų, e, e, atsiprašau, bankinių palūkanų komisija. Jūs kalbėjote, kad kai kurie bankai teikia paskolas, kai kurie skolinasi. Ir e, būtent nagrinėjant, nagrinėjant šiuos banko veiksmus yra vertinama situacija. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, kaip iš tikrųjų veikia šios e, komisijos ir ar jos atsižvelgia į e, sunkumus, su kurie susidurėjo bankai. Nes jeigu mes panaikintume šias komisijas, galiausiai mokesčių mokėtojai mokėtų daugiau už bankų gelbėjimą. Arba galima padėtį vertinti kitaip, kad iš tikrųjų mokėjimo, už mokėjimų paslaug, paslaugas mokės kažkas kitas ir bus visiškai neaišku, kam galiausiai tenka šį o, naštą. Aš galiu klysti, bet man buvo pranešta, kad a, net 35 procentais gali padidėti e, banko klientams, e, e, klientų mokami mokesčiai už bankų paslaugas. Taigi, kaip Jums atrodo, mes galėtume užtikrinti bankų veiklos stabilumą bei uh, paskatinti juos ne, nedidinti tarifų. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponui Gozė šis, e, komite, e, šis klausimas šis iš tikrųjų yra susijęs su įvairiausiais mitais. Iš to, ką jūs pasakėte ir iš e, mano įžanginės kalbos, jūs galėjote suprasti, kad mes kalbame apie skirtingus dalykus. Aš kalbėjau apie mokomųjų bei kreditinių kortelių paslaugas. Kaip? Dėl Mastercard buvo priimtas vienas sprendimas. debito kortelių komisiniais mokesčiais sudaro 0,2 procento, o kreditinių kortelių bendrovų įmamas komisinis mokestis e, yra 0,3 e, procento. Buvo išnagrinėta, kiek kainuoja pinigų išimimas pasinaudojant e, debito ir kredito kortelėmis, bei kiek kainuoja naudoti šias korteles atsiskaitant jų pagalba. Ir Mastercard ir Visa pritarė nustatytiems e, pasiūlytiems skaičiams. Tai tai, kad debito e, kortelės komisinės mokestis turėtų neviršti 0,2 e, procento, o, o dėl kreditinių kortelių mes dar tarėmės. Kai aš naudojusi moky, e, mokomą debito kortelę tam, kad atsiskaityčiau parduotuvėje, man nėra žinoma, koks komisinis mokestis yra imamas kokią dalį tos sumos, kurią aš sumoku, sudaro šis komisinis mokestis. Ir man neaišku iš tikrųjų, kiek gauna bankas ir kiek gauna mokomųjų kortelių aptarnavimo bendrovę. Už tiesioginį debi, ties, tiesioginio debito operacijas taip pat yra įmamas komisinis mokestis. Tai yra visiškai kitas klausimas. Mes pateikime pasiūlymą dėl direktyvos, kuri, e, kuris dabar jau yra pasiekęs tarybą. Uh, Ir mes siūlome visiš, visiškai neapmokestinti jokių komisinių mokesčių tiesioginių debito operacijas. Kortelės naudotojas gali kreiptis į banką, kad jam būtų pateikta išsami informacija ir jeigu jiems, pavyzdžiui, nepatiks banko ar mokomųjų kortelių bendrovės tarifai, tuomet jis gali pasirinkti kitą banką ar, arba pakeisti kortelę. Bet šiandien situacija yra tokia, kad aš nežinau iš tikrųjų, koks komisinis mokestis yra įmamas už e, mano atsiskaitimus. Ir kartais e, gal bankas negauna ir nieko, nes e, pagal dabartinę sistemą daug kas priklauso nuo banko, banko politikos, nuo teikiamos paslaugos ar vykdomos operacijos. Ir tai be abejo kenkia ir konkurencijai, ir uh, neužtikrina tinkamos vartotojų e, teisų apsaugos, bei kenkia bankų stabilumui, bankų uh, solidumui. Aš žinau, kad problemas egzistuoja šios rytyje. Ačiū toliau, Andrėja Švob pradėsiu sekti laiką, kol kas laiko turime pakankamai, bet e, tiesiog žiūrėsiu, kiek laiko jūs kalbate. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarė, kad atvykote susitikti su mumis. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką jūs, ką jūs pavadinote visapusių lankščių požiūrių į e, pagrindinių paslaugų suteikimą šitie modeliai yra vertinami pakankamai skirtingai. Tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad mums reikėtų užtikrinti pusiausvirą vidaus rinkoje ir kad nekiltų pavojus, kaip jūs minėjote, kad valstybės narės pabandytų, mėgintų vėl grįžti prie jau funkcionuojančių rinkos mechanizmų peržiūros. Todėl tai turėtų būti viena iš svarbiausių temų, toliau galvojant apie ES ateitį. Kitas - konkurencijos politika. Jūs supratėt, žinote, kad mes įsikūrėme darbo grupę, kuri domėsis konkurencinės politikos klausimais. Mes norėtume su jumis bendradarbiauti ateityje ir manome, kad pateikiant šių metų ataskaitą apie konkurencijos politiką, reikėtų pagalvoti apie kiek kitokią struktūrą, negu buvo pasiūlyta praėjusiais metais, kadangi reikėtų čia grįžti prie svartingos temos collective redress, kad vartotojai būtent būtų išmokamos kompensacijos daug didesnio masto, ypač tais atvejais, kai jie nukenčia nuo kartelinių veiksmų. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie alternatyvius modelius, kadangi Europos teisingumo formas, pavyzdžiui, yra pateikęs pasiūlymą, kad nukentėjusiems e, vartotojams būtų aiškiai parodoma, kokio dydžio žala, bendra žala buvo padaryta ir kad atsižvelgiant į šitos žalos mastą tiesiogiai būtų išmokamos kompensacijos nukentėjusiems vartotojams. Aš manyčiau, kad tą informaciją komisija turėtų įsigilinti. Muchas gracias, señor Schwab. Primero sobre eh, su primera cuestión. Atsakysiu jūsų pirmą klausimą. Žinoma, aš e, norėčiau, kad vidaus rinkoje nebūtų jokių sutrikimų mokant kompensacijas vartotojams. Rytoj komisija pristatys mūsų dokumentą šiuo klausimu, po jo pristatymo žinoma vyks diskusijos ir tuomet reikės pagalvoti, kaip bus pakeičiamas 2005 metų paketas. Mes neketiname nieko naujo pasiūlyti vidaus rinkai, tačiau reikėtų pasakyti, kad valstybės parama teikiant visuomeninio intereso paslaugas neturėtų būti nereguliuojama Todėl reikia atsižvelgti čia įvairius aspektus, pabrėžiant dvi svarbiausias priemonės, kurioms pritarta diskusijų metu. Pirma, reikėtų supaprastinti sistemą, teikiant visas paslaugas vietos lygmenių. Tai pasakytina apie socialinės išmokas, socialinės paslaugas, kurios nėra taip griežtai ir sudėtingai reglamentuojamos, kadangi tai yra paslaugos, kurios yra teikiamos labai maža apimtimi, jos nėra tokios svarbios arba esminės ir neturi tokio didelio poveikio prekybai vidaus rinkoje. Ir, o tai yra viena iš prielaidų e, prižiūrint, kokiamis sąlygomis teikiama valstybės parama. Mes nenorėtume, kad būtų e, kaip nors atskirai reglamentuojamos tos e, paslaugos, galvojant, vertinant jas, lyginant jas su kitomis E, labai plataus masto paslaugomis. Taigi yra tokių paslaugų, kurios kartais tiesiog nepastebimos arba yra ignoruojamos. Mes turime laikytis dabartinių nuostatų, bet kartu stengtis supaprastinti situaciją šių paslaugų teikimą, suprasdami, kad tokių viešųjų paslaugų įvairovė yra labai didelė. Ir mes turime įgyvendyti tai, kas yra uh, labiausiai svarbu, tai yra užtikrinti tų paslaugų teikimą, kurios yra finansuojamos iš valstybės biudžeto. Čia yra didelė grėsmė supainioti dalykus, supainioti tas paslaugas nuo kitų paslaugų, kurios yra skiriamos, kurios yra teikiamos plačių mastų. Mes esame pateikę 2008 metais atitinkamą pasiūlymų paketą, tačiau vis dėlto dabar mes turime e, išanalizuoti situaciją kartu su priežos institucijomis ir taip pat atsižvelgti į piliečių nuomonę. Jeigu viešosios paslaugos teikėjas gauna valstybės paramą, turi, žinoma, atverti visą savo buhalteriją ir, žinoma, turi naudoti šitas lėšas veiksmingai. Labai svarbu patikrinti tų viešųjų paslaugų poveikį arba efektyvumą ir todėl labai svarbu nustatyti konkrečias nuostatas tiems, kurie teikia tas e, viešasias, viešasias paslaugas. Kitas dalykas. Jūs kalbėjote apie darbo grupę Taip, aš apie ją girdėjau. Džiaugiuosi, kad yra numatytas kartu su šios grupės atstovais bendras susitikimas ir žinau, kad bus bandoma kalbėti apie šios grupės ir mūsų bendradarbiavimo programą. Tikiuosi, kad mes aptarsime visas pateiktas iniciatyvas mes būdami atsakingi už šią sritį, esame numatę ir paskelbę keltą iniciatyvų, kai kurias dar paskelbsime. Todėl norėčiau dar kartą patvirtinti, kad esame nusiteikę įtraukti parlamentą į mūsų bendrą veiklą ir visada informuosime jūs apie tų iniciatyvinių projektų įgyvendinimą. Dėl collective redress mecanismo horizontal sobre los principios, ¿no? Un mecanismo, los principios. Kol kas mes bandome susitarti dėl horizontalių principų, patenkinant kolektyvinius ieškinius. Žinome, atsižvelgime į vartotojų interesus. Visi trys atsakingi komisarai už šią temą aš, ponė e, Reding, ir dalį e, bandome susitarti dėl sprendimų, kuriuos pateiksime ir jums. Juose numatysime konkrečius principus dėl tolesnių teisėkuros priemonių šioje srityje, tai yra kolektyvinių ieškinių srityje. Sofija. Ačiū toliau, Sofija. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Pirmiausia, pasakysiu, jog visiškai pritariu tam praktiškai viskam, ką sakė kolega Švab. Vis dėlto norėčiau gauti išsamesnės informacijos kai kuriais klausimais. Visų pirma, atsakydamas į pono Gozės klausimą dėl komisinių po to, kai jūs atsakėte, aš prisiminiau savo klausimą, kurį buvau pateikusi apie korteles. Jūs sakėte, kad nesate įsitikinęs, jog e, poslinkiai šioje srityje yra pakankamai spartus, kad galėtų susikurti tikra e, rinka ir vis, dėl, vis dar kyla rizika, kad ir toliau vyraus duopolija. Norėčiau paklausti, ar jūs ketinate imtis kokiu nors politiniu ar teisėkuros iniciatyvų? Ar jūs jų imsitės, ar dabar jau manote, kad procesas vyksta pakankamai greitai? Kitas dalykas. Montekrus paketo peržiūra. Jūs sakėte, kad neketinate pateikti tokių pasiūlymų, kurie galėtų iškraipyti konkurenciją, bet mes taip pat žinome, kad yra daromas labai didelis spaudimas. Taigi, noriu paklausti, kai 2005 metais Europos parlamentas pareiškė nuomonę dėl šio paketo, mes prašėme atlikti išsamų vertinimą po poros metų, tačiau tas vertinimas nebuvo atliktas. Taigi norėčiau paklausti, ar reikia teikti naujus pasiūlymus, ar turi vykti politinė diskusija, ar nereikėtų iš pradžių įvertinti dabartinio paketo poveikio prieš svarstant naujus pasiūlymus. Ir Užimtumo reikalų komitete yra rengiama rezoliucija dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų. Man ta rezoliucija kelia didžiulį nerimą ir labai gaila, kad šis komitetas ne, visapusiškai nedalyvavo tame darbe. Ir galiausiai mūsų komiteto konkurencingumo darbo grupė ir jūsų noras bendradarbiauti su Europos parlamentu. Labai džiaugiuosi tai girdėdama. Manau, kad įsteigus šią darbo grupę mūsų mm, bendradarbiavimas pagerės, kadangi pastaraisiais metais mes tvirtinome rezoliucijas, teikėme prašymus, pastabas, iš komisijos išgirdavome draugišką atsakymą, tačiau toliau nelabai kas buvo daroma. Tikiuosi, kad jeigu bendradarbiausime su šia darbo grupė, situacija pagerės. Ačiū, ponė Intfeld. Pirmiausia, dėl kreditinių ir debeto kortelių. Iš tikrųjų, egzistuoja de facto duopolija. Jie egzistuoja daugeliu požiūrių. Ne visose srityse bet ji egzistuoja. Atsiprašau, man šiek tiek trukdo šalia vykstantis pokalbiai. Taigi aš e, žiūriu, kaip įgyvendinamos naujos iniciatyvos ir tikimės, kad šioje rinkoje atsiras naujų subjektų, naujų rinkos dalyvių. Tikiuosi, kad tai bus, bet e, negaliu būti tikras, kadangi viskas priklauso nuo rinkos sąlygų ir nuo rinkos naujokų galimybių. Jeigu matysiu, kad yra kliučių įeiti į rinką, aš iš karto reaguosiu konkurencijos požiūriu. Bet negaliu pats sukurti naujų veiksmingai veikiančių rinkos subjektų. Žinau, kad yra projektų, yra tam tikrų interesų grupių, asmenų, kurie nori patekti į šią rinką ir aš tikrai apsidžiaugsiu, jei jiems pavyks. Toliau reguliavimas. Ypač daugia šalių dėl tarp daugia šalių komisinių mokesčių. Apie tai buvo kalbėta. Taigi, kredito ir debeto kortelių atveju m, mm, jokių taisyklių čia nėra. Junktinėse Amerikos valstijose buvo imtasi reguliavimo iniciatyvų pastaraisiais metais ir įsigaliojo naujos e, taisyklės dėl kortelių komisinių mokesčių. Amerikos spaudoje skaičiau straipsnių apie labai neigiamą tų taisyklių poveikį. Tai yra neigiamas poveikis vartotojams. Taigi, man nuolat kyla klausimų dėl to. Aš žinoma, e, naudojuos konkurencijos priemonėmis, antimonopolinėmis priemonėmis, bet man visada kyla klausimas, ar tikrai problemos sprendimas būtų kredito ir debeto kortelių komisinių mokesčių reguliavimas. Neturiu dar galutinio atsakymo, tas klausimas man nuolat sukasi galvoje. Toliau visuotinės svarbos paslaugos. Taip, mes parengėme ataskaitą, pranešimą, komisija rytoj patvirtins savo komunikatą ir prie jo bus pridėtas vertinimas. Aš apie tai jau kalbėjau savo įžanginėse pastabose. Turiu pasakyti, kad buvo atliktas labai išsamus, platus vertinimas. E, gavome valstybių narių, suinteresuotojų asmenų nuomonių, rėmėmės ir savo patirtimi, kurią sukaupėme nuo 2005 metų, taigi parengėme vertinimo ataskaitą, kuri bus pridėta prie komunikato, kurį patvirtinsime rytoj. Labai esu tikrai pasirengęs dirbti su jūsų suburta darbo grupe. Jeigu užimtumo reikalų komitetas norės prisidėti prie šių diskusijų, aš taip pat labai apsidžiaugsiu. Aš visada esu pasirengęs su jumis e, aptarti įvairius e, klausimus. Manau, to reikia. Ir jeigu jūs e, nuspręsite, kad norite tiesiogiai su manimi apie tai diskutuoti ar diskutuoti mm, kitais klausimais su manimi, mano kabinetu, mano tarnybomis, tai aš tikrai esu pasirengęs tai daryti. Bet, ir žinoma, visada egzistuoja tam tikras bet. Dialogas, keitimasis nuomonėmis, diskusijos nereiškia, kad jūs, jums vieninteliams tenka atsakomybė už šios klausimus. E, jeigu atsakomybė tenka komisijai, jūs turbūt bandysite primesti man savo nuomonę. Žinoma, mes išklausysime jūsų ir turbūt 90 procentų atvejų sutiksime su jumis, bet neužmirškime tų likusių 10 procentų. Taip, tikrai mėginsime, galbūt mums ir nepavyks čia laimėti, sako pirmininkė. Piteris Kineris dirba suburtoje darbo grupėje. Sutiksiu žodį jam. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu pasveikinti Jūs e, su tuo, kad sprendžiate finansinių paslaugų klausimus. Šis klausimas labai domina mūsų darbo grupę. Norėčiau paklausti, ar jūs apsvarstėte tai, kad trūksta skaidrumo, nes mums e, nagrinėjant šį klausimą labai svarbu suprasti, kas vyksta. Jūs minėjote atsparumo testus, svarbu, kad jie būtų skaidrus, bet noriu paklausti, ar komisija E, ketina gilintis ir į kitas bankų struktūras, pavyzdžiui, taupomųjų bankų sistemas, nes manau, kad jie yra gavę neteisingų, neteisingos paramos. Galbūt jie nebuvo tiesiogiai atsakingi už finansų sistemos žlugimą, bet e, tai juos paveikė. Taip pat jūs minėjote New Yorko ir Vokietijos e, vertybinių popierių biržų susijungimą manau, kad E, šį klausimą reikia nagrinėti atsižvelgiant į egzistuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, išvestinių vertybinių popierių teisės aktus ir kitus. Mes tai darome šiame parlamente. E. Ačiū ponui Skineriui, tikrai pritariu, kad skaidrumo reikia. Skaidrumas visada yra teigiamas dalykas, ypač finansinių rinkų srityje ir jūs, kaip Teisėkuros institucija, tikrai galite čia daug ką nuveikti, jūs turite iniciatyvos teisę priimti reglamentus ir kitus teisės aktus. Ir taip pat ir taryba gali priimti nuostatų dėl skaidrumo, kuris gali padėti mums, prižiūrint institucijas ir apsaugoti vartotojus, kadangi e, skaidrumo stoka e, visada kelia didelį pavojų konkurencingumui ir taip pat kelia didelį pavojų finansiniam stabilumui, ką parodė ši krizė. Ir tikiuosi, kad tolesnis mūsų darbas šioje srityje bus ir kit, nauji atsparumo, banko atsparumo testai bus įgyveninti sėkmingai. Dėl, dėl taupimo bank, taupomųjų bankų. bankų Manau, kad diskusija galima, tačiau reikia atsižvelgti į finansinių institucijų skirtingą teisinę sąrangą. Žinoma, toms institucijoms turi būti taikomos tokios pačios priežiūros taisyklės finansinio stabilumo tikslams. Ir kiek man žinoma, taupimiesiems bankams tai ir yra taikoma. Ir kai kurie Ispanijos e, taupomieji bankai susidūrė su problemomis, e, kurios visiškai nesusijusios su jų struktūra ar kažkuo kitu. Tai tiesiogiai siejasi su nekilnojamojo turto burbulu, kainų burbulu. Taip pat buvo sukurta ir sisteminės rizikos valdyba, kuri nagrinėja šios klausimus, bet turiu pasakyti, kad kol kas tie bankai, tų bankų problemų tikrai nelėmė jų struktūra ar reguliavimo sistema. Ir paskutinis jūsų klausimas. Taip, turime nagrinėti New Yorko, Euronext ir Deutsche Börse susijungimo klausimą, kai gausime apie tai pranešimą. Kol kas tas oficialus pranešimas mums dar nėra pateiktas. Nežinau, kada jis bus pateiktas. Atliekant šio susijungimo analizę, reikės labai gerai koordinuoti veiksmus su jumis ir su taryba. Taigi reikės koordinuoti darbą su jumis ir taryba, e, aptariant MRU iniciatyvą. Žinoma, šį svarbų klausimą reikės išnagrinėti per artimiausius kelis mėnesius. Uh, Markas. Markus. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti, kad ir suteikdama žodžius jūs elgtumėte taip, kaip jūs ko jūs pagėdavote iš komisijos, kad nebūtų diskriminuojama. Aš jau seniai paprašiau būti trauktis į sąrašą, bet man nesutikėte žodžio. Bankų restruktūrizacijos klausimas ir valstybės paramos klausimai atsispindėjo jūsų pranešime. Kalbant apie Airijos bankus, jūs e, kartu paminėjote ir keturis Vokietijos bankus, tai yra žemių bankai dažniausiai bent jau Vokietijoje. Ir jūs sakėte, kad visus bankus reikėtų vertinti pagal vieną principą. Tačiau, kalbant apie Airijos bankus, reikėtų vis dėlto pri, priminti, kad tiesiog bank, bankų krizė tiesiog gyventojus uh, pridėmė prie sienos, o dabar atrodo, kad už tą bankų veiklą turės atsakyti arba prisimti dalį naštos ir ES mokesčių mokėtojai. Aš norėčiau paklausti, ar komisija nemano, kad ji turėtų užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje gerai funkcionuotų bankų sistemos ir kad būtų bankai vertinami pagal tą patį mastelį. Dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų šalyje nelabai suprantama, kodėl mokesčių mokėtojai turėtų būti atsakingi už Airijos privačius bankus, kadangi tie privatus bankai apskritai suteikė ilgalaikės garantijas, finansavimo garantijas ir tuo tiesiog um, sukėlė pavojų ir kitų šalių, be kita ko ir Vokietijos bankams. Aš nemanau, kad čia visus bankus reikia vertinti vienu principu. Jeigu aš teisingai supratau, atsakysiu į jūsų klausimus. Žinoma, Atsakysiu pagal išgalės. Aš savo pasisakymę kalbėjau apie bendruosius principus, kurie turėtų būti taikomi tikrinant valstybės paramos veiksmingumą finansų institucijoms. Ir žinoma, į šitą patikrinimų sąrašą yra įtraukti egzistuotų tai labai daug bankų. Jau priimti kai kurie sprendimai, tie sprendimai įgyvendinami, jų įgyvendinimo veiksmingumą mes stebime. Nenorėčiau pateikinėti konkrečių detalių, tačiau vis dėlto paminėsiu kai kuriuos didžiausius Junktinės karalystės bankus, kurie pateikė restruktūrizacijos planus 2009 metais ir dabar juos pradėjo įgyvendinti, e, vykdydami institucijas, taip pat e, e, skirdami papildomų lėšų bankų restruktūrizacijai ir taip pat, žinoma, jie gauna tai kai kur, kai kur valstybės parama, šita parama buvo suteikta vyriausybės sprendimu Be to reikėtų paminėti ir Belgiją, Niderlandus, šių šalių didžiausius bankus, kurie taip pat vykdo restruktūrizaciją. Vokietija taip pat yra šiame sąraše vienas kredito institutas, tai yra komercijos bankas, tai yra žemės bankai, nu, Badino, Württembergo žemės ir kitų žemų bankai taip pat įvykdo vykdo elektrifikaciją šiuo metu. Atrodo, kad yra aštuoni tokie bankai Vokietijoje. Žinoma, buvo kai kurie bankai, kredito institutai likviduoti. Vokietijoje, pavyzdžiui, tai buvo Zaksin, Saksonijos Landesbankas, taip pat buvo likviduoti ir kiti finansų, finansų, finansų finansų institutai, Ispanijoje taip pat du bankai sustabdė savo veiklą arba jų veiklą perėmė kitos taupomosios kasos. Taigi priimta labai daug svarbių sprendimų, kuriuose buvo atsižvelgta į verslo modelį, į tai, kad nauja struktūra būtų veiksminga ir kad gaunant valstybės paramą būtų išvengta konkurencijos iškraipimų ir taip pat buvo numatyta, kad akcininkai e, taip pat turėtų dalyvauti bankų restruktūrizacijos procese. Šitas procesas yra pagristas tais pačiais principais, kurie buvo suformuluoti komisijos 2007 metais pateiktuose dokumentuose. Šitie principai galioja kredito institucijomis ir toliau, išskyrus vieną atvejį, kai dar nebuvo susitarta dėl restruktūrizacijos planų. Tačiau, kai restruktūrizacija bus pradėta, tada tie patys principai bus taikomi ir tiems bankams. Kalbant apie Airijos bankų Bank of e, e, Eland, e, dar nepradėjo restruktūrizacijos, rengėsi jai. Taigi yra rengiamasi restruktūrizuoti dar ir keturis Vokietijos bankus, su jais mes tarėmės, atsižvelgėme į konkrečias aplinkybės, galbūt galvosime kai kuriais atvejais apie specifines restruktūrizavimo priemonės, tačiau visi principai turi užtikrinti, kad nebūtų iškraipama konkurencija. Nemanau, kad situacija būtų galima vertinti Vokietijoje ir Airijoje, kadangi ten apskritai privač, privačios teisės struktūros yra visiškai kitokio pobūdžio. Aš, žinoma, galiu įsigilinti jūsų argumentus, tačiau kol kas jūsų vertinimu negaliu pritarti. Negaliu. Tai nereiškia, kad mes padėdami Airijai, Vokietijoje verčiame jūs mokėti daugiau negu kitose valstybėse. Uh, Aš norėčiau, kad jūs daugiau papasakotumėte apie Vokietijos uh, vertybinių popierių biržą. Aš žinau, kad uh, praėjo jau daugiau nei mėno nuo to laiko, kai pirmą kartą buvo paskelbta apie susijungimą. Taigi gal jūs galėtumėt šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, kas vyks ir kada tai vyks. Ir poro žodžių apie Airijos bankus. Mes girdime, kad kartais žmonės sako, kad mes negalime daugiau pinigų pumpuoti į uh, uh Anglo-Irish uh, banką ir kitus bankus. Uh, ir kad tai gali neigiamai paveikti situaciją kitose valstybės narėse. Gal jūs galėtume tai pakomentuoti? Ir paskutinis klausimas yra susijęs su auditu. Auditoriai paprastai dirba tik per kelias bendrovės, e, egzistuoja tik tai kelios stambios audito bendrovės. Ar nereikėtų mums daugiau konkurencijos šioje srityje? Gal reikėtų nustatyti reikalavimą, kad įmonės keistų e, jas audituojančias bendrovės e, reguliariai. Ir aš žinau, kad kartais e, įmonės nenori pasirinkti mažesnių audito bendrovių. Jos pasirinka paprastai tarp keturių didžiausių, stambiausių. Ir man atrodo, kad dėl to situacija tikrai tampa sudėtingesnė, nei turėtų būti. Dėkoju. Pirmiausia, aš negaliu nuspėti, kada dvi privačios bendrovės nuspręs pranešti komisijai apie jų susijungimą. Tai yra jų sprendimas ir aš negaliu jo nuspėti. Jos turės tai nuspręsti, o ne aš. Kaip aš jau minėjau anksčiau, aš gavau informacijos iš abiejų pusių apie jų ketinimus susijungti. Bet yra tokia, tokio pat pobūdžio informacija, kurią galima perskaityti laikraščiuose. Aš buvau susitikęs su šių bendrovių atstovais, jie norėjo su manim susitikti, tam, kad e, žodžiu man e, paaiškintų, kas vyksta. Ir jų žodinį teiginiai atitiko tai, e, ką jie išdėstė mums raštu. Ir jie mums pasakė, kad mes tinkamu laiku pranešime jūsų tarnybai apie mūsų susijungimą. Tačiau aš nežinau, kada jos tai padarys. Kas man yra žinoma, ir tai nėra mano asmeninė nuomonė, bet e, šių bendrovių nuomonė, kad tuomet, kai bus paskelbta oficialiai apie šių biržų susijungimą, tuomet aišku, pats susijungimo procesas tik tai prasidės. Jis bus labai sudėtingas ir ko gero jis vyks keliais etapais. Ir manęs tikrai nenustebintų, jei po paskelbimo apie šių bendrovių susijungimą atsitiks taip, kad mes turėsime pareikalauti, kad būtų pradėtas antras uh, susijungimo etapas. Tačiau kol kas dar aš nieko negaliu Jums pasakyti. Toliau. Jūsų klausimas dėl Airijos bankų. Mes e, nagrinėjame situaciją ir dirbame trejoto rėmuose. Tai yra, kad mes nuolatos bendradarbiavome su airijos atstovais bei tarptautinių valiutos fondų. fondų. Ir šiuo metu svarstome pasiūlymai su Airijos vyriausybė ir aš nežinau, ką taryba pasakys apie šias diskusijas, kaip jas įvertins. Nes be abejo, tos diskusijos vienai per kitai paveiks airijos siūlomus pertvarkymo planus. Aš buvau kalbėjusi su ponu Nūnanu, su naujoju airijos finansų ministru, Ir aš jam pasak, pasakiau, kad e, aš visuomet jo lauksiu, kad kai tik tai jis bus pasir, e, pasiruošęs, jis galės pas mane atvykti ir pateikti savo naujus e, planus. Tačiau prieš pradedant spręsti konkrečių bankų problemas, reikia pirmiausia įspręsti kai, kai kurius platesnius klausimus trejato pagrindų. Mano kolega ponas Mišelis Bernie jau pranešė apie kelias teisėkros iniciatyvas audito tema. Man atrodo, prieš mėnesį buvo pradėtos konsultacijos. Jis paminėjo vieną dalyką ir aš jam visiškai pritariu. Tai yra tai, kad šis sektorius Šiame sektoriuje dominuoja kelios bendrovės. Ir mes dabar svarstame, kaip jį galima būtų reglamentuoti. Jūs paminėjote, pavyzdžiui, rotaciją. Ne, kon, ne, už konkurenciją atsakingos tarnybos galėtų spręsti šią e, problemą, tačiau aš įsivaizduoju, kad prireikus be abejo ir mes galėtume uh, įsitraukti į šios sektoriaus e, e, reglamentavimo procesą. Dėkoju. Dabar norėčiau paskelbti, kas kalbės toliau. Aš pati ir. Mes turime dar 45 minutės ir turėtų užtekti laiko visiems. Aš e, norėčiau jūsų paklausti, apie Vokietijos vertybinių popierių biržos ir New Yorko biržos susijungimą. Tačiau norėčiau pateikti klausimą kiek kitų aspektų. Aš norėčiau paklausti jūsų apie tarp bankinius, bankinės paslaugas ir klyringą. Mes žinome, kad, kad JAV išdas priėmė sprendimą, kuris panaikino konkurencijos tarnybos e, sprendimą. Ir gali būti, kad e, mums reikės taip pat į tai reaguoti tam, kad neiškiltų ne, ne, ne problemų konkur dėl konkurencijos. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar tai, kas vyksta JAV, neturėtų kelti susirūpinimų ir mums. Ir antras dalykas, antras klausimas. Mane labai sudomino tai, ką jūs pasakė apie standard ir pause. Pastaruoju metu aš stengiuosi pateikti kelis pasiūlymus dėl indeksų ir kad gal mums reikėtų e, atviresnių, geriau e, aiškesnių tarptautinių standartų. Viena vertus, be abejo, reikia paisyti ir e, nuosavybės teisų, nes aš manau, kad bet koks licencijavimas turėtų būti vykdomas sąžiningai, be jokios diskriminacijos. To reikalauja ir sektoriaus atstovai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pritarėt šiai mano nuomonį. Ir bendriau dabar apie finansinės paslaugas. Jei mes norime, kad ataskaitos būtų pateikiamos kuo skubiau, realių laikų, o būtent toks yra mūsų siekis, reikėtų tuomet apibriežti tarptautinius atvirus standartus. Ir uh, iš esmės šis klausimas yra susijęs su tuo, ką jūs sakėte dėl standard and pools. Cannot, uh, e, a... Dėkoju. Aš negaliu komentuoti e, susijungimo, apie kurį viešai dar nebuvo paskelbta. Aš galiu tik tai jums papasakoti apie įvykusias diskusijas, kurios mano galva yra labai svarbios. Šios diskusijos yra susijusios su verslo modeliu Ir konkurencijos požiūriu man labiau patinka nevertikalūs modeliai, kadangi uh, e, nevertikalūs modeliai skatina konkurenciją. Ir jie yra atviresni ir užtikrina geresnį uh, saveikumą. Ir vėlgiu, konkurencijos požiūriu tai, tai yra labiau primtinas uh, e, variantas. taryboje ir čia parlamente svarstamos vairios galimybės. Mūsų pirminiai pasiūlymai dėl emir buvo suformuluoti labai atsargiai, labai apdairiai. Ir šiandien mes jau žinome, kad kai kam yra priimtinas ir vertikalusis modelis. Tačiau kaip žmogus atsakingas už konkurenciją, aš nenorėčiau palaiminti tokių modelių. Tai yra viena iš, prieža... tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių aš atsakydamas į pono Skinerio ir kitų komiteto narių klausimus pabrėžiau, jog labai svarbu yra atidžiai stebėti, kaip vyks susijungimas, kas vyks iki e, paskelbimo apie šį e, susijungimą. Kai mums bus, kai mums bus oficialiai pranešta apie biržų susijungimą, tuomet mes galėsime e, atviriau gal išdėstyti savo nuomonę. Šio susijungimo atveju tai bus labai svarbu ir e, šis e, susijungimas be abejo paveiks ir mūsų tolesnius žingsnius dėl išvestinių ir ne tik išvestinių vertybinių popierių. Tačiau e, tarptautinio saugumo identifikavimo numeriai, vadinamieji indeksai, dabar juos skiria tik tai viena įstaiga Ir mes manome, kad už šių identifikatorių įmamas pernelik didelis mokestis, kuris iš esmės e, atitinka licencijavimo mokestį, nors ši, ben, ši įstaiga neturi, e, nėra autorinių teisų turėtoja. Standard and Pause dar e, su mumis bendrauja, bet mes kol kas dar nežinome iš tikrųjų, e, kaip įvykiai susiklostės ateityje. Ir vėlgi aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. reikia išsame svarstyti indeksų klausimą ir jiems sakoma e, reguliavimą. Be abejo, akivaizdu, kad e, šios indeksus nustatanti bendrovė negali e, išstumti iš rinkos kitų galimų konkurentų. Ja, Herr Kommissar, meine Werneris. Aš norėčiau, pak... jūs kalbėjote apie vienodą bankų traktavimą rinkoje todėl šio klausimo nebepateiksiu. Norėčiau grįžti prie konkurencijos sąlygų, vykdant viešuosius e, užsakymus. Jūs taip pat kalbėjote ir apie valstybės paromą bankams, nors vis dėlto ta parama dažniausiai yra teikiama rink, vidaus rinkoje. Ypač naujosiuose valstybėse narėse buvo paskelbti viešai pirkimai pavyzdžiui, Lenkijoje transporto sektoriuje ir šių viešųjų pirkimų procese negalėjo dalyvauti, dalyvauti vakarų e, įmonės ir e, užsakymus gavo Kinijos bendrovės, kurios apskritai netaiko jokių kolektyvinių sutarčių. Ir todėl konkurencingumo prasme šitie susitarimai yra labai abejotini. E, pavyzdžiui, Graikijoje taip pat užsakymas buvo e, suteiktas e, įmonėms, kurios taip pat nebuvo pakankamai kompetitingos Tačiau, žinoma, šitie klausimai nėra tiesiogiai susiję su jumis, bet jie yra labai svarbus visai ES pramoniai. Todėl norėčiau paprašyti jūsų, dar kartą aš jums rašiau keletą laiškų, kviečiau bendradarbiauti ir raginau, kad komisija greičiau sureaguotų į parlamentarų raginimus, klausimus žodžiu ir raštu. Konkurencija iškraipantis valstybės užsakymai, kurie siekia milijardus eurų, turiu omenyje ir atitinkamą užsakymą e, e Nürnbergą, manau, tikrai kelia abejonių ir manyčiau, kad šitie dalykai tiesiogiai susiję su konkurencingumo klausimais ir todėl jūs turėtume greičiau reaguoti ir, žinoma, veiksmingiau bendradarbiauti su parlamentu. Ačiū, pono Langen. Už pirmą klausimą aš tiesiog neatsakingas. Mišel Barnie yra atsakingas už rinkos klausimus. Žinoma, apie tai yra diskutuojama labai daug. Puikiai suprantu, dėl kokių priežasčių kyla abejonės, abejonės dėl trečiųjų šalių įmonių, kurios naudojasi galimybę dalyvauti viešųjų pirkimų procesuose, tai leidžia mūsų nauja direktyva. Tačiau reikia pasakyti, kad yra ir tokių valstybių įmonių, kurios gauna mūsų valstybių viešuosius valstybės užsakymus, tačiau iš esmės galbūt nėra pakankamai skaidriai veikiančios įmonės. Kaip ten bebūtų, Mišel Barnier atsakingas už rinką, taip pat komisaras Karl de Gucht, jie nagrinėja šiuos klausimus, galvoja, kaip reaguoti į tokias situacijas. Yra du keliai. Būtų galima sukurti atitinkamą strategiją ir priimti sprendimus, kuriais būtų bandoma kad ir kitos valstybės atvertų savo rinkas taip, kaip mes padarėme, bent jau tai būtų pats priimtimiausias sprendimas, kurio mes turime siekti. Ir kitas kelias galbūt netgi prieštarautų mūsų pačių interesams. Kad kiti, sakykime, kad tuo atveju, kai kiti nesilaiko mūsų rinkos taisyklių, tai tuo atveju reikėtų juos, jūs, jiems drausti dalyvauti mūsų rinkų verslo veikloje. Manyčiau, kad vis dėlto reikėtų reikalauti trečiųjų šalių, kad jos savo rinkose taikytų tas taisyklės, kurias mes esame numatę savo vidaus rinkai. Yra pasitaikę tokių atvejų, kaip pavyzdžiui Kinijos įmonės konkuravo su dviem Europos įmonėms nėmis dėl trečiosios ES įmonės perėmimo. Žinoma, tas sandoris neįvyko, tačiau ta situacija rodo, kad mes turėtume pagalvoti, ar mes neturėtume reikalauti iš kitų valstybių, kad jos taikytų tas pačias taisyklės vidaus rinkoje, kokios galiojo, galiojo ES. Yra pakankamai priemonių, mechanizmų, leidžiančių apginti mūsų nacionalinius, galbūt ir saugumo interesus, tačiau kol kas kalbėkime apie nacionalinius interesus, e, apginti nuo užsienio investuotojų, kurie tiesiog pakerta mūsų vartotojų pasitikėjimą mes investuojame daugiau užsienyje negu užsienio įmonės investuoja į ES. Daug daugiau įmonių iš ES investuoja į trečiasis šalis. Todėl šita situacija yra dėkinga ir mes galėtume atitinkamai reaguoti. Tačiau jeigu mes užimtume gynybinės pozicijas, ko gero padarytume daugiau žalos patiems savo bloga ta futbolo komanda, kuri galvoja, kad ji laimės, jeigu tik tai ginsis nuo Barcelonos atakų. Norint įveikti Barceloną, reikia atakuoti. Taigi aš esu iš tikrųjų gavęs daug laiškų, gavau ir jūsų klausimus, tačiau dabar negaliu pateikti jokio atsakymo, kadangi mes dar diskutuojame, mastome. Yra tokių klausimų, kuriuos galima išspręsti greitai ir veiksmingai, tačiau kai kurių negalima išspręsti netgi per keturias savaitės. Taigi šitas klausimas yra sudėtingas, mes ieškome atsakymų, diskusijos vyksta, tačiau nei, nei parlamentui, nei, nei kitiems atstovams negaliu pasakyti, koks bus galutinis sprendimas. Pone komisarė, jūs sakėte, kad atsingas komisaras Barnie. Tačiau, ko gero, komisijoje, sprendžiant šios klausimus, nėra pakankamo koordinavimo. Nekoordinuojamas valstybės paramos klausimas ir taip pat viešųjų užsakymų procesas. Viešieji pirkimai Lenkijoje, kurių vertėjai buvo 20 milijardų eurų eurų. Ir, pavyzdžiui, šitą konkursą laimėjo pigi Kinijos bendrovė. Atrodo, kad apskritai šita situacija taip yra pateikiama, kad niekas tiesiog nesijaučia atsakingas. Nürnberge tas pats įvyko, ten buvo paskelbti viešieji pirkimai, jūsų tarnybos pasakė, kad jūs negalite tirti, kadangi tai nėra jūsų kompetencija, o dėl nesažiningos valstybės pagalbos šitas aspektas jau jis esas jūsų kompetencijoje. Tačiau, kaip ten bebūtų, šitie klausimai sprendžiami jau vienerius metus, o Vokietijoje per tą laiką suspėjo sadydinti ministras. Pone Langen, Aš norėčiau dar kartą pakartoti dėl Nürnbergo žiedo. No es un caso de ayuda pública. Eh, la comisión está muy bien coordinada. Norėčiau pasakyti, kad mes esame pasiskirstę kompetencijomis komisijoje ir ne, nesikišame vienas į kito veiklos sferą. Tiesiog mes koordinuojame veiksmus, galbūt tarėmės, tačiau Tai nereiškia, kad vienas yra atsakingas už viską. Dėl Kinijos įmonių pasiūlymo Lenkijai. Tačiau čia juk kalbame ne apie valstybės finansavimą, čia jau kalbama visiškai apie ką kitą, tai yra valstybės užsakymą. Señor comisario, buenos días, bienvenido a este, a este comité de economía. Ponas Tremosa, uh... Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti komisijos narį atvykusi mūsų posėdį. Man atrodo, kad jūsų įžanginėje kalboje išgirdau žodį oro uostas. Turiu pasakyti, kad e, šis dalykas siejasi su konkurencija ir su valstybių narių kompetencija. Jūs žinote, kad Ispanijoje iš esmės nevyksta oro uostų konkurencija, kadangi oro uostus valdo viena centrinė valstybinė institucija. Po krizės, kilus kriziai, oro uostai pradėjo dirbti nuostolingai. Dabar nuostoliai siekia dešimtis milijonų eurų. Konkurencijos stoka ne tik Ispanijoje, bet ir Europoje yra akivaizdus dalykas, apie kurį reikia kalbėti. Šis klausimas yra itin delikatus Katalonijoje, iš kurios aš esu kilęs. Yra, mm, numat, yra galimybių decentralizuoti oro uostų valdymą, perduoti juos atskiriams subjektams, pavyzdžiui, e, Vokietijoje pasirinktas toks modelis, bet tai leidžia išlaikyti ir oro uostų valstybinę nusavybę. Norėčiau paklausti komisijos nario nuomonės šio klausimu. Ačiū, manau, kad mes sutarėme dėl vieno dalyko. Ehm, ponas Langenas turbūt nustebo, nes kolega iš Katalonijos pavadino mane kairiųjų pažiūrų atstovų. Ne, juk nieko tokio turėti kairiųjų pažiūrų komisijos narį. Vuelvo al señor Tremosa. Dabar grįšiu prie pono Tremosa klausimo. Esu įsitikinęs, kad e, mes sutarėme dėl vieno dalyko. Taigi tai, ką turi daryti žemesnio ligmens politinė institucija neturi spręsti aukštesnio ligmens politinė institucija. Jūs, žinoma, kalbėjote apie padėtį Ispanijoje. Kėlėte klausimą apie Ispanijos oro uostų valdymą. Bet turiu pasakyti, kad šis klausimas tikrai nepatenka į komisijos ir mano kompetencijos rytį. Aš jau sakiau, kad aš labai nenoriu kištis į kitų mano kolegų kompetencijos rytis, taip pat nenoriu kištis ir į regioninių ar kitų valdžios institucijų kompetencijos rytį. Taip, jūs teisingai išgirdote, aš nagrinėjau oro uostams teikiamos valstybės pagalbos e, klausimus. Tokių valstybės pagalbos atvejų yra keletas ir buvo teikiama daug valstybės paramos transporto sektoriui. Ir dabar turime ilgą atvejų susijusių su oruostais sąrašą. Taip pat yra nemažai atvejų susijusių su biudžetinėmis avialinijomis, su pigiomis avialinijomis. Taigi mūsų dėmesys buvo atkreiptas į valstybės pagalbą teikimą pigioms avialiniams ir oro uostams. Ir mes turime parengti ir patvirtinti gairias dėl valstybės pagalbos oro uostams. Taip pat gali prireikti ir gairių dėl valstybės pagalbos teikiamos uostams šis darbas dabar atliekamas. Ir dar reikės spręsti, kuri oro uosto dalis turi būti laikoma infrastruktūra ir kuriais atvejais negalima pateisinti valstybės pagalbos. Yra priimtas Teisingumo teismo sprendimas dėl oro uosto saugumo tam tikrais atvejais šioje srityje gali būti mokamos valstybės subsidijos. Bet kalbant apie greitkelius, jeigu nėra, nėra sudaryta valstybinė ir privati partnerystė, tai čia jau tikrai ne mano reikalas. Valstybės narės gali kaip nori naudoti savo lėšas. kitais atvejais iškyla valstybės pagalbos klausimas ir komisija nagrinėja tuos atvejus. Konkurencijos generalinis direktoratas ir mano kabinetas turbūt ne šiemet, bet galbūt vėliau pateiks tam tikrų pasiūlymų, surenksime viešas konsultacijas su suinteresuotaisiais asmenimis, su operatoriais ir tada pateiksime gairių, bet man atrodo, kad jos bus mm, parengtos ne anksčiau kaip 12 metais. Žinoma, aš sutinku su jumis, kad klausimas labai svarbus, nes mm, siejasi su didelėmis pinigų sumomis. Ačiū. Dabar baigiu sudarinėti kalbėtojų sąrašą. Pink, uh, ir manau, kad kaip tik šiem kalbėtojame turėsime laiko. Dabar ponia Kratsa. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nario norėčiau atsiprašyti, jeigu pateiksiu klausimą, į kurį jūs jau, atsak... į kurį jūs jau atsakėte. Dalyvavau uh, balsavime kitame mm, komitete, dėl to pavėlavau. Noriu jūsų paklausti apie konkurencingumo susitarimą. Ar jis duotų papildomos naudos palyginti su tuo, kas jau numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose? Dar norėčiau paklausti, kaip šis susitarimas sėtusi su e, ekonominės valdysenos paketu. Jūs sakėte, kad e, tame pakete yra tam tikrų elementų susijusių su biudžeto disciplina ir Europos ekonomikos politikos pusiausvėros trūkumų. Kaip visa tai siejasi su ekonominės valdysenos klausimais? Pone Kratsa, manau, kad šis klausimas turėtų būti adresuojamas Olirenui, o ne man. Tas konkurencingumo susitarimas ar paktas ar europaktas yra ekonomikos ir pinigų komisaro kompetencijos rytis. 2009 metais būčiau galėjęs atsakyti į šį klausimą. Dabar šis klausimas turi būti skiriamas Olirenui ar komisijos pirmininkui Baroso. Ir žinoma, aš tikrai pritariu viskam, ką pirmininkas Barosas sakė šio klausimu, bet tai nėra vis dėlto mano sritis. Ačiū. Eh, Dėkuoju. Komisijos narė, aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kuris tikrai patenka Jūsų portfelį. Aš kalbu apie, apie tai, kas vadinama yra e, kraičio fenomenu. Aš kalbu apie e, skatinamasias priemonės, kurios buvo taikomos e, žmonėms, norintiems įsigyti tam tikrų akcijų. Pašto paslaugų sektorija pastaruoju metu yra vykdoma liberalizacija ir jūs beje pradėjote šį procesą. Žinome, kad uh, pašto paslaugos yra, yra liberalizuojamos Belgijoje, Junktinėje karalystėje bei Niderlanduose. Ir labai dažnai e, tai kelia problemų pensininkams. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, jums netrodo, kad panaši situacija gali pasinaudoti ir finansų paslaugų sektoriuje, kai galiausiai valstybė yra stambiausias e, kai kurių paslaugų bendrovių akcininkas. Ar jums netrodo, kad mes dar kartą galime susidurti su 90-mečio problemomis? Kai e, nacionalinės viešosios bendrovės buvo privatizuojamos. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, jei jūs pastebėsite šio reiškinio apraiškų finansų e, rinkose, finansų paslaugų sektoriuje, ar galėsite imtis kokiu nors veiksmu, nes e, tai daryti bus tikrai nelengva. Ir kokios tai galėtų būti apraiškos, ypač tais atvejais, kai, kai finansinės įstaigos e, taps visiškai privačios. Le estaba siguiendo su intervención por la traducción francesa y el fenómeno de diaring no sé. Aš, aš nelabai supratau, ką jūs turite galvoj, kalbėdamas apie graitį. Kraitį. Kokį kraitį jūs turite omenyje? Misschien mag ik het in een paar woorden uit, uitleggen. Het heet in Nederland heet het een bruidskat. Dar kartą pakartojus. Olandiškai tai reiškia kraitis. Tai reiškia, kad valstybė, kur, kad valstybė perimdama tam tikrą bendrovę ir po to ją leisdama privatizuoti, suteikia tai įmoniai tam tikrą papildomą kapitalą. Kartais tai būna netgi pensinės įmokos ar panašiai. Vokietijos e, pašto bendrovė, pavyzdžiui, kuri buvo valstybinė, paštas buvo nupirktas, nupirktas valstybės žinion ir taip pat paštas įsigyja ir, pavyzdžiui, nekilnojami turtą. O po to šita bendrovė tapo vis turtingesnė ir turtingesnė, kadangi valstybė įnešė ir savo kapitalo dalį arba nekilnojamo turto dalį į šitą bendrovę. Dabar jau supratau. Dėkuoju Ispanijos kabinos vertėjams, jie man išaiškino, ką jūs turite omenyje. Svarbu, kad valstybė vykdytų griežtą kontrolę ir kad nebūtų privataus verslo įmonės per daug lepinamos, kad tos kompensacijos nebūtų per didelės. Galvojant apie ankstesnių nes valstybės monopolinės įmonės, kurios po to buvo privatizuotos ir kurios teikė e, visuomenės svarbos paslaugas, vis dėlto reikėtų atsižvelgti į konkrečias paslaugas, kadangi susidūrėme su skirtingais atvejais. O kalbant apie tuos aspektus, kuriuos jūs minėjote, reikėtų pasakyti, kad atidėjimai pensijoms yra visai kitas dalykas. Mes įsigilinome į šitą situaciją ir nustatėme, kad subsidijos privačioms įmonėms neturi iškreipti konkurencijos rinkoje. Tačiau kartais tos įmonės gavo per didelės subsidijas, kadangi tos subsidijos buvo e, mokomas iš kelių šaltinių. Tačiau visada reikia galvoti apie konkrečios įmonės konkurencinės galimybės rinkas. Teisingai paminėjote tuos atvejus, kai buvo perduoti tam tikri pensiniai fondai. Mes dar nagrinėjame šitas, šitos atvejus ir taip pat dar nebaigėme diskusijų dėl Belgijos ir Vokietijos pašto bendrovių. Jūs pateikite keltą pavyzdžių, aš galėčiau pateikti taip pat iš savo pusės vieną kitą pavyzdį. Rytoj aš komisijai pateiksiu savo siūlymus, o jų esmė sustiprinti kontrolę tų įmonių, kurios gauna valstybės paramą ir kurios teikia visuomenės reikšmės paslaugas. neverta eikvoti pastangų ir energijos reguliuojant visiškai nežymės paslaugas, kurios yra teikiamos vietos lygmenių, e, savivaldos lygmenių, kadangi šitos paslaugos nedarė įtakos vidaus rinkai, visiškai nekeičia konkurencingumo sąlygų ir aš manau, kad piliečiai sugebės kontroliuoti tų valstybės lėšų srautus, jų veiksmingumą vietos lygmenyje. Kitas dalykas e, - subsidijos iš kelių šaltinių. Čia jau tie reiškiniai nusipelno daugiau dėmesio, ypač kai tas paslaugos teikia didžiulės įmonės. Tada iškyla klausimas, iškyla e, tų paslaugų veiksmingumo klausimas. Žinoma, tam tikros valstybės subsidijos yra toleruotinos iki tam tikro lygmens, tačiau jeigu tas paslaugų poveikis nėra akivaizdžiai e, didelis, tai tada reikėtų pagalvoti apie tų valstybės subsidijų lygį. Merci. Dėkoju ir dabar žodis sutikimas e, Žan-Poliui. Dėkoju Jums, e, komisijos nariai, už tai, kad Jūs atsakėte į visus mūsų klausimus ir aš visada norėčiau dar kartą pasakyti, kad man padarė įspūdį Jūsų e, žinios bei Jūsų asmenybė. Mes labai dažnai bendraujame su mūsų piliečiais, skirtingai nėra manoma ir mes žinome, kad Elitas vienaip vertina konkurenciją, o žmonės bei verslininkai labai dažnai konkurencinę padėtį ir konkurenciją vertina kitaip. Ir šiandien situacija Europoje yra labai sudėtinga ir mes matome, kokie yra rinkimų rezultatai ir kokie yra, kokios yra aktualiausios temos. Ir uh, kalbame, tai, jog reikia elgtis protingai. Ir jūs šiandien pasakėt, kad mes dar turime nemažai kliūčių. Ir šiandien reikia spręsti šias problemas. Būtent dėl to, kad Europa atsivertė, žmonių gyvenimas pagerėjo. Ir abipusiškumas e, yra dalykas, kuris mums yra reikalingas, bet apie kurį ne visuomet visi nori kalbėti. Aš manau, kad e, šiandien e, dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis, sunkiomis aplinkybėmis, mūsų piliečiai labai dažnai nesupranta, kad kon, kokia yra didžiulė konkurencijos svarba Europoje. Ir uh, Prieš jūs e, už konkrečiai atsakingas e, e, komisijos narys nuolatos pradėdavo savo kreipimas į mus nuo to, kad paskelbdavo mums kiek milijonų eurų buvo surinkta baudžiant įvairiausias bendrovės. Ir aš džiaugiuosi, kad jūsų požiūris yra visiškai kitoks, nes bausmės nieko neįspręs. Šiandien mums reikia Europos, kurioje iš tikrųjų galiotų konkurencija ir kad mūsų piliečiai suvoktų, jog ši konkurencija yra reikalinga jiems ir kad ji gali sustiprinti mūsų ūkį. Ir e, būtent e, tai paprastai piliečiai e, ir būtent šio reiškinio ir nevertina. Ir dėkoju Jums, dar kartą dėkoju Jums už tai, kad Jūs tiesiog rūpinantis šiais klausimais. Politik. Dėkoju, ponė Gozėje, aš jums pateiksiu politinį, o ne techninį atsakymą. Kam yra reikalinga konkurencija? Vartotojams ir piliečiams. Štai toks būtų atsakymas. Be to, konkurencija yra naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kiekvieną kartą, kai ateinu pas jūs, nenoriu kalbėti apie uh, apie baudas, tačiau 2010 metais, kai aš pradėjau eiti savo pareigas, mes surinkome 3 milijardus eurų. bausdami įmonės. Ką tai reiškia? Ir iš kur mes surinkome šias, e, e, kas sumokėjo šias baudas? Tai buvo oro bendrovės, kurios e, dažnai patirdamos didžiulės e, išlaidas, sąnaudas, perkeldavo jų dalį mūsų piliečiams. Ar vartotojai iš tikrųjų supranta, kad e, e, nesant konkurencijai kyla kainos, dėl to, kad yra formuojami karteliniai susitarimai tarp kai kurių bendrovių. Pavyzdžiui, transporto srityje tai buvo oro bendrovės, kurios tengiasi kontroliuoti uh, kainas ir padėtį rinkoje. Bet to baudą sumokėjo ir kai kurios e, e, e, asmeninės hygienos prekes gaminančios bendrovės. Aišku, bendrovės, kurios gamina šampūnus ir kūno priežiūros priemonės. Ir mes e, keliais atvejais pareikalavome, kad jei, ši bendro, jei šios bendrovės nori susijungti, tuomet jos turi atsikratyti kai o, kurių veiklos rūšių. Kadangi susivienijus e, kelioms, keliems gamintojams, jie imtų kontroliuoti e, padėtį rinkoje ir dėl to padidėtų kainos net keliose valstybės narėse. Pone Gozė, e, ir aš, ir jūsų šalies ministrai turi tai aiškinti piliečiams. Nes žmonėms iš tikrųjų kartais gali atrodyti, jog komisijos priimami sprendimai dėl konkurencijos neturi jokios įtakos jų gyvenimo sąlygoms. Tačiau iš tikrųjų yra visiškai kitaip. Piliečiai iš tikrųjų daug ką supranta ir kartais elgesi net protingiau negu mes, kadangi jie vadovaujasi intuicija. Kai aš e, susitinku su žmonėmis, niekuomet e, neišgirstu jokių nusiskundimų dėl to, jog e, kokios nors dėlės bendrovės buvo nubaustos, kad jos turėjo sumokėti baudas. Bet jiems visiškai nerūpi, pavyzdžiui, tai, ką aš galėčiau pasakyti apie kartetinius susitarimus. Aš nesu atsakingas už e, stambes bendrovės. Aš esu komisijos narys atsakingas už vartotojų interesus, už žmonių inter, interesus, už konkurencijos e, išlaikymą. Tai, ką Europos žmonės mano apie konkurenciją, yra svarbu ir dažnai jų nepakankamos žinios ir lemia tai, kad jie skeptiškai vertina mūsų sprendimus. Kaip pavyzdžiui įvyko dėl, tuomet, kai buvo priimami sprendimai dėl Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Latvijos, Rumunijos ir Vengrijos. Jei iniciatyvos, kurių buvo imtasi tam, kad būtų apsaugoti Libijos piliečiai, pasiteisins. Tuomet visiems bus labai lengva pasakyti, kad taip, Europa priėmė teisingą sprendimą. Ir visiems viskas bus aišku mes neturėtume skleisti baimės ir net neturėtume ginti, gintis, pateikdami kažkokius labai ištimius argumentus, tiesiog turime pateikti aiškius e, faktus. Your... Dėkoju, aš norėčiau dabar baigti mūsų klausimų atsakymų sesiją. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Ir kitą kartą su jumis susitiksime Liepos 12 dieną. Mes jau traukime e, šį susitikimą mūsų darbo atvarkį ir jūs tam neprieštaravote, taigi tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų pas mus atvyksite. Dėkoju. O dabar e, siūlyčiau padaryti penkių minučių pertraukėlę ir po to perėsime prie garantijų schemų aptarimo. Okay, everybody, if you could take your seats, we will. Prašau visų susėsti. Tęsime darbą. Perikime prie septinto darbo tvarkės punkto, tai yra viešieji klausimai apie indėlių garantijų schemas, kurios turi prisidėti prie finansinio stabilumo ir užtikrinti varto indėlininkų pasitikėjimą. Man labai malonu pristatyti pranešėjus. Visų pirma, Dirk Kupei, indėlių draudimo Europos forumo atstovas. Jis e, mums pateiks e, per 15 minučių pradinę apžvalgą. Toliau pereisime prie Veros Kotrel. Ji yra Britų vartotojų asociacijos Switch pagrindinė patarėja. Ji kalbės apie tai, kaip išsaugoti indėlininkų pasitikėjimą ir toliau vyks diskusijos dviem dalimis. Pirmiausia, turėsime Andrės Pangl ir Frederiko Kornelį. Jie kalbės apie Italijos kooperatyvą kooperacinių bankų institucinės apsaugos schemos kūrimą. Antroji dalis. Išklausysime Luis Teižero Pita Daveiga, Jis kalbės apie Ispanijos rinką ir vėliau turėsime klausimus ir atsakymus. Taigi darbo numatyta daug, prašysime kalbėtojų laikytis jiems duoto kalbėjimo laiko. Pirmasis e, pranešėjas kalbės 15 minučių, kiti po 10 minučių. Ir prašau neskaityti savo parengtų tekstų greitai, nes vertėjai nespės jūsų versti ir teks jūs stabdyti. Vis dėlto prašau sutilpti jums skirtą laiko ribą ir tikiuosi, kad kai pamatysite sunerimusi mano veidą, baigsite savo pasisakymus, nes komiteto nariams reikia palikti laiko klausimams. Taigi dabar iš karto. Um, pristatau pirmąjį kalbėtoją, Dirk Kupei. Atsiprašau, turbūt e, visų pavardės tariu neteisingai, komiteto nariai jau taip prie to pripratę. Žodis jums. Dank, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponės ir ponai. Man didžiulė garbė šiandien e, pateikti ataskaitą dėl indėlių draudimo. Norėčiau pasikalbėti apie FT. Kas tai yra? Galbūt ne visi žinote, kas tai yra Euro, Europos indėlių draudimo forumas. Šitas forumas, kuris apriepia visas draudimo indėlių garantinės institucijas 4, 24, 42 valstybių e, atstovai dalyvauja šiame forume. 2002 metais buvo įkurtas šitas forumas, jis bendradarbiauja su komisija ir mūsų uždavinys yra keistis informaciją ir patirtimi siekiant saugios indėlių draudimo sistemos Europoje ir siekiant bendradarbiauti su teisėkūros institucijomis Europoje ir taip pat su atskiromis finansų sektoriaus institucijomis. Bendradarbiaudamas su Europos komisija forumas parengė kai kuriuos esminius dokumentus dėl e, e, rizikos uh, draudimo, numatant didesnius mokesčius, taip pat mes kalb... aptarėme ir saugumo klausimas bei visuomenės informavimo aspektus. Formų sistemos nėra tik tai atskiros mokėjimo tarnybos, kadangi kiekviena iš šių tarnybų institucija turi ir konkrečius įgaliojimus šitų draudimų įstaigos veikia įvairiai. Vienos yra o, sukurtos prie bankų, taip pat yra bankų priežiūros institucijos, taip pat yra skolų išieškojimo įstaigos, bet to privačios institucijos, banko asociacijos ir taip pat privačios organizacijos yra šio forumo narės. Mes atstovaujame ne tik tai bankams, žinoma, centriniams bankams, priežios institucijoms, taip pat skolų išieškojimo tarnyboms ir, žinoma, mūsų veikloje dalyvauja į kai kurios privačios bankų ir finansų įstaigos. Mūsų uždavinys yra įvairia lypis, kai kurios valstybės numato tik tai atskirą instituciją, kuri tiesiog yra išmokų e, tarnyba tais atvejais, kai bankas arba kita institucija bankrutuoja. Tačiau yra ir tokių indėlių draudimų e, įstaigų, kurios turi ir priežiūros funkcijas, taip pat gali uh, E, skelbti reitingus ir taip pat informuoti apie rizikos faktorius ir taip toliau. Tai buvo įvadinės informacija, o dabar 1994 metais priimta direktyva dėl indėlių draudimo buvo pirmoji iniciatyva, kai kurie klausimai buvo privalomojo pobūdžio, pavyzdžiui, minimali draudimo suma buvo numatyta 20 tūkstančių eurų, taip pat numatytos buvo tam tikros informavimo priemonės, kiti dalykai buvo reglamentuojami lankščiai, valstybės narės galėjo numatyti e, didesnę kompensacijų sumą, buvo galima numatyti ir tam tikrą e, vartotojo dalyvavimą bendroje kompensavimo sistemoje iki 10 procentų sumos, tačiau buvo numatytos ir e, nuostatos dėl minimalaus fizinių asmenų draudimo, tačiau buvo leidžiama apsidrausti ir kitose įstaigose, privačiose įstaigose, valstybinėse įstaigose. Taigi toje direktyvoje viena dalis buvo privaloma pobūdžio, kitos nuostatos buvo lankstesnės. Tačiau buvo ir tokių sričių, kurios nebuvo niekaip reglamentuojamos tuo metu. Pavyzdžiui, nebuvo kalbama, kaip tos draudimo sistemos bus finansuojamos, kokie kokie yra sistemų įgaliojimai, kiek tokių sistemų galėtų būti valstybėje, kas turėtų būti tų sistemų steigėjas privati įmonė ar valstybės viešosios teisės įmonė. 2010 m. Liepos mėnesį gavome komisijos pasiūlymą dėl indėlių draudimo Europoje ir tai yra tas dokumentas, kuris apriepė iki tol nereglamentuotus dalykus, pavyzdžiui, finansavimo klausimus, kai kurie dalykai buvo suformuoluoti griežčiau, aiškiau, labiau privalomai negu ankstesnėje direktyvoje. Šio pasiūlymo pagrindas, pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 2010 m. Liepos mėnesį, buvo numatytas tikslas, tai yra suma iki pusantro euro e, santaupų e, sumos ir iki pagal šitą pusantro procento reikėtų sutaupyti maždaug 80 milijardų eurų ir taip pat maždaug 50 milijardų eurų buvo numatytas e, papildomas rezervas. Tai reiškia, kad kiekvienoje atskiroje institucijoje turėtų būti sukaupta iki 5 milijardų eurų rezervo. Komisija numatė ir abipusio solidarumo principą. Dešimtame straipsnėje yra sakoma, kad jeigu draudimo suma yra nepakankama, tuomet atskiros sistemos institucijos turėtų teikti pagalbą viena kitai. Ir buvo numatyta, kad bankruoto atveju turėtų atsakomybės imtis ta valstybė, kuri, kurioje įsisteigusi bankrut, bankrutavus įstaiga. Ir taip pat numatytas buvo terminas imtis veiksmų per septynias dienas. Uh, Šitas komisijos pasiūlymas buvo palankiai įvertintas forumo narių 100 tūkstančių eurų kaip draudimo suma, taip pat informacijos prievolė ir kiti dalykai buvo priimti, sutikti palankiai. Tačiau, pavyzdžiui, indėlių apibrėžimo atžvilgių formos mano, kad šitas apibrėžimas yra per siauras ir nepriepia kai kurių produktų, kuriuos reikėtų įtraukti į šią apibrėžtį. Taip pat e, buvo e, abejojama dėl skirtum, skirtumo e, indėlių dalinimo, skirsimo į dvi rūšis. Ir kitas dalykas - dešimties dienų terminas buvo įvertintas kaip per daug trumpas išmokėti draudimo sumą. Prieš tai buvo pasiūlyta 20 dienų, per kurias turėjo būti išmoka, draudi, išmokėta draudimo suma, o dabar sutrumpinimas šito termino iki 7 dienų mūsų manimų yra nepriimtinas. Visų pirma, reikia atsižvelgti į tai, kaip šią situaciją vertina patys vartotojai. Taip pat reikia atsižvelgti, ką reiškia 20 dienų, kaip jos virsta darbo dienomis. Taip pat išmokos suma iki 1,5 procento nuo indėlio e, sumos. Taip pat šito gražinimo, gražinimo sumos išdalinimas per metus mūsų manima nėra pakankamai tinkamas. Valstybėse narėse vyko diskusijos dėl nacionalinių valstybių galimybių. Taip pat buvo kritikuojama nuostata dėl abipušio solidarumo. Taip pat kritikos pareikšta dėl to, kaip tos e, draudimui skirtos sumos turėtų būti investuojamos, kadangi patirtis rodo, kad dažnai tokios draudimo išmokoms kaupiamos sumos buvo neteisingai, klaidingai investuotos ir dėl to buvo patirta labai daug nuostolių. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad prievolės turi e, e, prievolės dėl išmokų turi turėti ta valstybė, kurioje yra įsikūrusi įmonė, nors ji yra veikia kitoje valstybėje. Taigi reikia surasti ir kokį nors kitą apibrėžimą valstybei, buveinės valstybei. Kitas dalykas išmokos, kuria valiuta euro ar ne euro. Jeigu išmokos būtų e, daromas kita valiuta, tai tas procesas užtruktų. Ir labiausiai kritikuotina buvo tai, kad draudimo institucijų įgaliojimai buvo labai apribojami, nustatant labai konkrečias lėšų investavimo arba naudojimo sritis. Buvo kritikuojama ta nuostata, kad lėšos, lėšų panaudojimas buvo apribotas manant, kad šitos lėšos turėtų būti naudojamos e, laisvai, kadangi tarptautiniu mastu apskritai e, tokių apribojimų nėra taikoma. Taigi galėčiau pasakyti, kad E, mūsų formas pritarė parlamento nuomoniai, kurioje yra išreiškiama kritikos dėl minėtos komisijos direktyvos. Pranešėjas teisingai manė, kad reikėtų pagrindinė išeitinė suma laikyti ne apskaitai tą e, sumą, kuri yra e, draudžiama, bet reikia išeities tašku laikyti visą bendrą sumą. Pranešėjas pateikė siūlymą taikyti daugiau lankstumo, kurio pasigendama komisijos pasiūlyme. Mūsų manimų reikia leisti laisvai disponuoti lėšomis, tačiau EFTI į tą pasiūlymą žiūri šiek tiek su, su atsarga, tačiau mes manome, kad vis dėlto šitas pranešimo projektas teisėtai pagristai siūlo laisvai disponuoti sukauptomis lėšomis ir vadovautis Bazilio komiteto rekomendacijomis. Mes pritarėme pranešėjui ir dėl to, kad išmokos būtų atliekamos eurų arba ES valstybių narių valiuta ir kad investicijos galėtų būti daromas likvidžiomis lėšomis ir kad tos draudimo sistemos, kurios jau gyvuoja valstybėse narėse, galėtų pratesti savo veiklą ir kad nebūtų papildomos rizikos dėl tų sistemų keitimo. Um, to... Ačiū. Noriu priminti komiteto nariams, kad uh, klausimus jie galės uh, užduoti, kai išklausysime visus pranešimus. Tai yra 12 valanda ir mačiau, kad Viki norės kalbėti. Dabar yra mm, Kotril, ji kalbės Witch asociacijos vardu. Ačiū, ačiū, aš esu nepriklausomos vartotojų organizacijos mm, Witch politikos patarėja. Mes mm, esame nepriklausomi ir mus finansuojame savo veiklą, leisdami vartotojų žurnalus ir knygas. Aš esu atsakinga už asociacijos veiklą indėlių garantijų schemų srityje. Mes manome, kad indėlininkų apsauga yra vienas svarbiausių dabartinės Europos bankininkystės sistemos principų. Be gerai veikiančios garantijų sistemos, vartotojai praras pasitikėjimą bankininkistės sistemą. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, Northern Rock žlugimas akcentavo vartotojų apsaugos svarbą. Savo pranešime pranešėjas kalba apie tai, kad reikia nustatyti bendrus reikalavimus visoms indėlių garantijų sistemoms, tuo pačiu metu užtikrinant pakankamą lankstumą remiantis komisijos pasiūlymų šiandien, norėčiau kalbėti apie tos dalykus, kurie ypač svarbus vartotojams. Mūsų nuomonė, lankstus metodas yra tinkamas sprendimas. Turiu pasakyti, kad sutinku su daugeliu pranešėjo išvadų dėl terminų, dėl laikinų didelių likučių ir dėl um, apsaugos pagal atskiras uh, indėlių grupės. Uh, Mes manome, kad svarbu, jog valstybėms narėms būtų palikta laisvė rinktis, kiek intervencijos reikia ekonominės krizės sąlygomis. Ir norėčiau pasiūlyti principą e, indėlių garantijų sistemai. E, pagrindinis principas turėtų e, būti pagrindinio principo tikslas e, turėtų būti įkvėpti pasitikėjimo, vartotojų pasitikėjimo. Ir be to, e, tai neturėtų užkrauti per didelės naštos vartotojams. Ir sistema turi būti paprasta, kad e, vartotojams nereikėtų jos per daug interpretuoti. Taip pat reikėtų pasakyti, kad patys vartotojai neturėtų turėti analizuoti rizikos, kai matome pavyzdžių, kaip ir įmonių valdybos, kredito reitingo agentūros bei reguliuotojai nesugebėjo tinkamai e, įvertinti rizikos. E, vartotojai tiesiog negali atlikti e, indėlių tinkamos analizės ir nuspręsti, su kokia rizika jie susiję. Ir negalime tikėtis, kad e, vartotojai atliks ir pačių finansinių institucijų rizikos analizę. Dabar pereisiu prie informacinių sprendimų. Junktinėje karalystėje e, yra daug painiavos tarp įvairių prekių ženklų. Ir Junktinėje karalystėje atlikti tyrimai rodo, kad respondentai e, mano, kad atskiros indėlių grupės kompensuojant už juos bus traktuojamos skirtingai. Ir turiu pasakyti, kad ši, šie tyrimo duomenys sukėlė šoką mm, bankams. Mm, tyrimo respondentai mane, kad e, atskiri prekės ženklai išskiria indėlius į atskiras grupės ir tai suprantame, kad dėl to vartotojai yra susipainioję. Pirmininkė, gal galėtumėte kalbėti lėčiau, nes jūs vertėjai nespėja paskui jūs, tai pasitinka, kai tekstas yra skaitomas. Taigi vartotojams labai sunku suprasti, kurie prekės ženklai susijęs su tuo pačiu e, finansinės priežiūros institucijos išduotų leidimų ir kaip, pavyzdžiui, institucijų susijungimas gali paveikti e, leidimus. Ir e, tyrimai parodė, kad respondentų nuomonė, jeigu būtų pakeistas autorizavimo režimas, kiekviena, kiekvienas prekės ženklas turi būti traktuojamas vienodai ir atskirai. Ir norėčiau dar akcentuoti šį dalyką. Mes manome, kad apsauga turi būti teikiama tuo lygiu, kuriuo veikia vartotojas. Ir vartotojai savo indėlius deda pagal prekės ženklus, o ne pagal įmonės registraciją. Ir jeigu keičiami prekės ženklai, pasikeičia įmonės nusavybė, e, tai kelia vartotojams painiavą. Ir mes suprantame, kad kai kuriuose valstybėse narėse firmos turi atskirai gauti leidimus savo prekės ženklams ir dėl to yra nustatomos skirtingos kompensavimo ribos. Mes manome, kad kai nėra europinio susitarimo atskirai autorizuoti atskirus prekės ženklus, tai e, turi būti nustatytas bent minimalus reikalavimas e, valstybėms narėms leisti mokėti kompensacijas pagal prekės ženklus, pagal atskirus indėlius. mūsų nuomonė reikėtų numatyti kompensacijas nukentėjusiems nuo nusikaltimų ir nelaimingų atsitikimų. Ir gali būti, kad tam tikrais atvejais kompensacijos gerokai viršis nustatytas ribas. manome, kad yra daug pavyzdžių, kai laikinai padidėję likučiai yra ne tik pateisinami, bet ir būtini, norint apsaugoti vartotojus nuo tokių nuostolių, kurie gali juos užlugdyti. Dabar norėčiau pakomentuoti komisijos pasiūlymus. Vėlgi, mes pritarėme kai kuriems komisijos pasiūlymams tokiems, kokie jie yra. Pavyzdžiui, yra pasiūlymas sukurti vieną vieno langelio sistemą vartotojams Tai turėtų padėti užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą ir pagreitinti kompensacijų mokėjimą. Ir manome, kad šios priemonės yra būtinos didinant vartotojų pasitikėjimą finansų sistema. Dėl rezervo turiu pasakyti, kad Junktinėje karalystėje daug vartotojų e, turi indėlius savo kreditavimo, būsto kreditavimo institucijose. Ir jeigu yra taikomas rezervo reikalavimas, tai gali visiškai iki minimumo sumažėti tų institucijų likvidumą. Mūsų nuomonė, atidėjimai ar rezervas neturi būti naudojami E, indėlių garantijų schemose, kadangi tai didina painiavą, sumažėja vartotojų likvidumas ir sulėtėja išmokų mokėjimas. Mūsų nuomonė, jeigu kompensacija išmokama vėliau nei per penkias darbo dienas, tai apsunkina vartotojų padėtį, ypač mažas pajamas gaunančių vartotojų padėtį. Apibendrindama galiu pasakyti, kad dabar turime galimybę užtikrinti, kad vartotojai žiūrėtų į, kad vartot, užtikrinti, kad vartotojams būtų sukurta jų pasitikėjimą kelianti e, sistema. Suprantame, kad e, vartotojai turi tam tikrą asmeninę atsakomybę, už, užsitikrinti savo finansinę nepriklausomybę ir savo finansinį saugumą. Ir prie to gali prisidėti ir vartotojų indėlių draudimo sistemos. Gerbami pirmininkė, gerbami parlamento nariai, norėčiau padėkoti už šią galimybę pakalbėti apie Austrijos Raiffeisen bankų draudimo, indėlių draudimo sistemą ir taip pat pakalbėti apie naujosios direktyvos poveikį mūsų sistemai. Jūs įvadinėje kalboje girdėjote, kad Italijos kooperatyvų bankai numatė naują garantijų sistemą ir aš manau, kad mes galėtume suteikti ir tam tikrų to papenų pamastymui kalbėdami apie mūsų sistemą. Mūsų bankų sistemos reforma yra labai svarbi, kadangi mūsų sistema apima ne tik tai draudimą. Mūsų klientai yra apsaugoti įvairialypę sistemą, kadangi jie gali naudotis įvairiais draudimo tinklais, įvairiais e, etapams ir uh, E, tos sistemos nėra susijusios tik tai indėlių draudimu. Tai pasakydamas norėčiau e, e, paminėti ir daugumą kooperatyvų bankų ir topamųjų kasų Europoje. Šita sistema suteikė labai plačios apimties apsaugą. Ir ta apsauga skirta ne sukurta ne pagal vieną modelį. Todėl aš manau, kad apie tai kalbės ir kolegos iš Ispanijos bei Italijos. Taip pat reikėtų pasakyti, kad šita sistema pasiteisino krizės akivaizdoje. Ir nebūtinai reikėtų mm, griebtis harmonizavimo, vien harmonizavimo vardan. Pranešėjas kalba apie įvairų apsaugos lygį ir tai daro pagristai. Pranešėjo pasiūlyme yra numatytas vieningas apsaugos lygis ir vienodi reikalavimai, tačiau vis dėlto manoma, kad galimi įvairūs variantai tuo būtent yra atsižvelgiama į Europos bankų sistemų įvairovę. Ir toks pasiūlymas yra pranašesnis už tą sistemą, kuri siūloma komisijos pasiūlyme. Todėl nereikėtų apsiriboti tik tai sistema, pagal kurią būtų įsteiga tik tai viena išmokos tarnyba arba mūsų sistemos esmė yra rizikos nuolatinis vertinimas visuose, visuose sektoriaus įstaigose. Tik tada galima iš anksto įvertinti riziką ir imtis konkrečių veiksmų. Jeigu būtina, kiti sektoriaus bankai gali suteikti finansinių lėšų siekiant įveikti krizinę situaciją. Iki šiol visos prevencinės priemonės pasiteisino ir galėčiau netgi teikti, kad per mūsų 120 metų egzistavimo istoriją nei vienas kooperatyvų bankas Austrijoje nebankrutavo. Jeigu toks konkurs, bankrotas ir ištiktų, tuomet mūsų sistema iš esmės atitiktų visus draudimų garantijų direktyvos reikalavimus. Mums labai svarbu apriepti ir tuos atvejus, kurie nėra reglamentuojami draudimo garantijų direktyvoje. Tačiau šita išsami apsauga gali būti suteikta tik tuo met, kai yra taikomos įvairialypės priemonės arba jų visuma. Kaip ir kitų šalių sistemos, mūsų sistema taip pat laikosi nuomonės, kad prevenciniai veiksmai yra daug naudingesni ir svarbesni negu bankroto laukimas. Ankstyvos priemonės yra daug veiksminkesnės negu priemonės, kurios taikomas, kai įmonė ištinka bankrotas arba kai įmonė reikia gaivinti. Kitas dalykas yra vartotojų pasitikėjimas. Jį reikia išlaikyti ir, žinoma, nekelti panikos tarp vartotojų. Norėčiau pakalbėti apie direktyvos galimą poveikį sistemai. Pirmajame etape mes tiesiog buvome pasipiktinę komisijos siūlymų kuriame tiesiog nebuvo atsižvelgiama į valstybėse narėse esančių draudimo sistemų įvairovę. Iš pradžių mes net nesupratome, kodėl toks pasiūlymas buvo pateiktas, po to aš perskaičiau 11 straipsnį, kuriame yra sakoma, kad komisija siekia, kad ir krizės laikais bankai išliktų stabilus ir jais būtų pasitikima. Aš nemanau, kad tik krizės laikais reikia pasitikėti e, bankais. Visada mažos palūkanos buvo blogi panašai, pranašai. Paminėsiu ne tik tai Islandijos bankus, bet ir kitų valstybių bankų akcijas. tos minėtos prevencinės priemonės turėtų išlikti, taip pat reikėtų palikti laisvas rankas bankams išdavinėti kreditus. Mūsų manimų tos numatytos numatyti ilgi pereinamieji laikotarpiai yra nepakankamai pagrysti. Ir taip pat tas numatyta pusantro procento e, dalis nuo viso sukaupto kapitalo, mūsų manimų yra pateisinamas siūlymas, tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad komisija arba darbo grupė atsižvelgia ir į Portugalijos siūlymus. Kitas dalykas - lėšų naudojimas. Pranešėjas siūla pragmatinį kelią, pavyzdžiui, trečdalį lėšų skirti preventyvioms priemonėms, kad būtų išvengta e, bankroto. Tačiau iki šiol vis teigiama, kad šitas lėšų panaudojimas yra tik tai teorinis, kadangi ko gero valstybė labiau būtų linkusi leisti bankrutuoti bankui, negu leisti naudoti šitas sukauptas lėšas. Austrijoje Pavak ir Konstancija bankai, tiesiog konkuruojantis bankai padėjo vienas kitam krizės akivaizdoje, kadangi jie suprato, jog e, bankrotas būtų didesnė blogybė. E, išmokėti lėšas komisija numato septynių dienų laikotarpį. Tačiau mūsų manimų toks laikotarpis nėra visiškai pagrystas. Pagalvokime apie tas sąskaitas, e, kai, kuriomis gali naudotis keletas asmenų, jeigu, pavyzdžiui, bus išmokama per daug skubiai netinkamam, neteisėtam asmeniui arba kreditoriui, tai tuomet išieškoti tas lėšas prireiktų dar daugiau laiko. 5000 per 5 dienas turi būti išmokėta. Toks yra pasiūlymas. Socialinių požiūrių vertinant, tai yra pagristas siūlymas. Tačiau vis dėlto, atsižvelgiant į sąskaitoje laikomas lėšas, tokia suma, vieninga suma net nėra visiškai pagrysta. Kitas dalykas, e, e, vartotojų indėlis į draudimo sistemą. Für die nächste Bank jeigu e, žmogui netektų pačiam įnešti jokio indėlio, tai jis galėtų tikėtis e, aukštesnių palūkanų. Tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie ES piliečių finansinį švietimą. Tačiau šiuo metu dėl šio klausimo nebuvo prieita prie vieningos nuomonės. Thank you very much. Uh, and now we move on to... Dėkoju. O dalė, toliau suteiksime žodį Frederikui Korneliui. Dėkoju Jums už kvietimą. Aš kalbėsiu Italijos uh, kreditavimo kooperacinių bankų sistemos vardu. Mes esame uh, trečia didžiausia bankų sistema Italijoje. Mes e, nedalyvaujame vertybinių popierių biržoje, nėra prikiavime mūsų akcijomis, e, dėl to, kad mes vienėme labai mažus viet, vietos ligmens bankus. Ir tie bankai paprastai pagal įstatymą turi 70 procentų pelno investuoti į projektus, kurie yra naudingi vietos bendruomeniai, jeigu šios lėšos nėra, e, šis pelnas nėra išmokmas dividendų pavydalu akcininkams. Mūsų partneriai yra mūsų vartotojai ir todėl mes e, stengiamės sukurti tokią vartotojo apsaugos sistemą, kuri užtikrintų geresnę apsaugą, nei yra numatyta pagal įstatymus. Norime, kad mūsų partneriai, tai yra vartotojai, būtų kuo geriau apsaugoti. Mes išnagrinėjome įvykusios krizės priežastis ir nustatėme, jog krizė kilo dėl to, kad ilgiausius metus nebuvo tinkamai prižiūrima, kokį likvidumą turi bankai. Parengėme projektą, brandarbiaudami su keliais Italijos bankais ir pateikėme savo pasiūlymą dėl indėlių apsaugos, indėlių garantijų. Mes manome, kad ši mūsų sistema gali užtikrinti didesnį finansinį stabilumą bei geresnį varto, geresnę vartotojų apsaugą. Su dideliu susidomėjimu klausiausi to, apie ką kalbėjo ponia Kortel. Ir mane daug kas nustebino kadangi mes norime visiškos vartotojų apsaugos. Ir todėl aš noriu pasakyti, kad e, pasiūlymas dėl teisės akto, apie kurį mes kalbame ir, ir kuris, anot e, kolegos iš Austrijos, gali sukelti daug problemų, yra reikalingas. Nepamirškime, jog bankai turi, turės sumokėti pusantro procento įmoką į e, indėlių garantijų sistemą, schemą. Ir tai padidins jų sąnaudas. O mes siūlome kitą sistemą. Jei mūsų klientas, pavyzdžiui, yra sukaupęs sąskaitoje daugiau nei 20 tūkstančių eurų, tuomet jo bankas gali pateikti jam, gali pasiūlyti jam investuoti tas papildomas lėšas į kokius nors finansinius produktus. Be abejo, formuodami šios produktus mes atsižvelgiame į MIFID direktyvos reikalavimus. gali atsitikti taip, kad bankai stengtis apeiti galiojančius reikalavimus, o tai reiškia, kad į įgėjas bus mokama mažiau lėšų. Mes išnagrinėjome ir tarbankinį likvidumą, ir e, sąskaitose esančių lėšų likvidumą. Ir nusprendėme, kad galiausiai dėl siūlomos sistemos gali padidėti libor palūkanų norma. Tai reiškia, kad mūsų vartotojai, tai dažniausiai yra mažos ir vidutinės įmonės bei privatus indėlininkai, turės mokėti daugiau. Jei sistema nėra e, tinkama vartotojams, tuomet e, jie ste, ir bankams, tuomet jie stengsis ją apeiti. Todėl mes ir siūlome savo IPS sistemą. pagal kurią bankai e, siūlės papildomas finansinės priemonės savo klientams ir šios priemonės taip pat bus e, apdraustos. Bet to šis esma leis mums užtikrinti geresnį bankų valdymą. Italijos bankų priežiūros e, tarnyba nuolatos e, tikrina banko pateikimus duomenys ir ypač jų duomenys, e, duomenys apie jų likvidumą. Ši, jie, jie yra tikrinami kas savaitę. Ir mes taip pat siūlome tikrinti ir banko valdymo modelį. Kitaip tariant, e, mes domėsimės ir tuo, kaip yra valdomo įmonė. O tai yra labai svarbu, kaip mes sužinojome per šią krizę. Dabar svarbu yra žinoti, ar bankas iš tikrųjų veikia tinkamai, ar nieko neslepia. Svarbu yra išnagrinėti, pavyzdžiui, ir tai, ar profsąjungos turi pakankamai e, daug svorio priimant sprendimus banke. Jei vartotojas įsigyja finansinį produktą, ir investuoja, pavyzdžiui, 200 tūkstančių, 300 tūkstančių eurų, tuomet bankas galės apdrausti visus šios produktus pagal Italijoje galiojančią e, bankų veiklos draudimo e, sistemą. Ir tai yra labai svarbu, kadangi vartotojai supras, jog jų finansiniai, turimi finansiniai produktai yra apsaugoti aukščiausių lygmenių. Tai sustiprins pasitikėjimą. Net jei bankininkai stengsis koreguoti e, savo balansus tam, kad mažiau mokėtų į IGS. Net ir tokių, uh, tokių atvejų uh, siūloma sistema tuo neužfiksuotų, o pagal mūsų to, indėlių draudimo sistemą mes galėtume skatinti bankų šitaip neelgtis. O tai reiškia, e, elg, nesielgti taip, o tai reiškia, kad uh, mes sustiprinsime finansinį stabilumą. Pagal jūsų pasiūlymo 11 straipsnį IPS sistema, tai yra mūsų siūloma sistema, turėtų būti vertinama kur kas rimčiau, kadangi vien mūsų sistema leidžia, leidžia tinkamai patikrinti uh, bankų likvidumą ir jų valdymo modelį. Ir todėl jį geriausiai užtikrina vartotojų apsaugą. Ir mes manome, kad mums turi būti taikoma ne 65 procentų, o 100 procentų diskonto norma. Mums reikia sprendimo. Labai svarbu yra nepamiršti, kad stebėsena ir prevencija ir vietos ligmens intervencijos, ypač kai kalbame apie mažus bankus, yra dalykai, kurie be abejo yra svarbus. Londonas arba Bruselis negali prižiūrėti mažų bankų. Pavyzdžiui, Kalabrijoje ar Šiaurės Dalijos regionuose. O mes galime tai padaryti. Krizės metu Italijos korporatyvinių bankų sistema nekarto nepaprašė nei vieno euro iš savo vyriausybės. Mes sugebėjome susitvarkyti su visomis problemomis patys. Ir mums pavyko tai padaryti būtent dėl to, kad mes turime IPS sistemą. Ir būtent dėl to mūsų situacija buvo geresnė nei e, kolegų Austrijoje ir Vokietijoje. Todėl mes siūlome pritaikyti šią sistemą platesnių mastų. Tijero. Ačiū dabar Liui Težero. Ačiū. Aš esu Liujis Teichero, esu viešosios politikos ir reguliavimo e, departamento vadovas Ispanijos bankų konfederacijoje. Norėčiau Jums pateikti informacijos apie Ispanijos rinkoje galiojančių indėlių draudimo sistemų padėtį. Tos sistemos apriepia daugelį dalykų, kurie buvo pradinėme komisijos pasiūlyme ir Europos parlamento pranešėjo pasiūlyme. Turiu pasakyti, kad mūsų sistemose yra numatyti net ir tie dalykai, kurių savo pasiūlymuose neapriepia mano minėtos dvi institucijos. Mes turime sistemą, kuri skirta stabilumui užtikrinti, bet grindžiama lankstumo principų. Mes esame numatę galimybę veikti ir eksante, ir ekspaust. Visų pirma, labai trumpai pristatysiu pagrindinius Ispanijos indėlių garantijų sistemos bruožus. Ši sistema yra privaloma visoms kredito institucijoms, tai yra visos institucijos turi turėti indėlių garantijų schemą. Ir turime tris atskirus e, fondus. Visų pirma, bankams, taip pat taupomosioms kasoms ir kooperatyviniams bankams. Dar vienas svarbus bruožas yra tas, kad e, tos sistemos apima ne tik indėlius, bet ir bankuose deponuotus vertybinius popierius. Bet tai nebūtinai turi būti bankų išleisti vertybiniai popieriai. Taip pat apriepėme indėlius, kuriuos turi uh, įmonių grupės, kitos struktūros. Čia, į šią sistemą ne, nepatenka subordinuotos paskolos. Kalbant apie fondo bruožus reikėtų pasakyti, kad tie trys fondai, kuriuos minėjau, yra juridiniai asmenys, jie yra nepriklausomi. Tai yra, tie fondai yra visiškai atskirti nuo tų finansinių institucijų, kurios jiems teikia lėšas ir, žinoma, nuo bendro valstybės biudžeto. Tie fondai yra atskiri jie gali investuoti į aukštos kokybės skolas, į likvidų turtą ir į šalis turinčias aukštus reitingus. Taigi, mūsų tikslas yra vienas procentas Mūsų įmokos yra vienas procentas e, draudžiamų indėlių. Taip pat sistema gali būti išplėsta ir apriepti ir kitus indėlius. Mūsų nuomonė dabartinės 1 procento įmokos pakanka. Taip pat siekiame kalbant apie biržoje kotiruojamus vertybinius popierius, įmoka yra 5 procentai. Jeigu pasiekėme bazinį lygį ir jeigu akivaizdu, kad tam tikrų laikotarpių neprireiks lėšų, tai tų įmokų pakanka, žinoma, jeigu prireikia mokėti kompensacijas, tada prireikia papildomų lėšų ir čia gali prisidėti ir Ispanijos bankas. Dabar perėsiu prie svarbiausio aspekto, tai yra indėlių garantijų sistemų panaudojimo Ispanijos rinkoje. Iš esmės tas panaudojimas yra dviejopas. Pagrindinis tikslas yra drausti indėlininkų lėšas, atsižvelgiant į tam tikrus įvykius, dėl kurių gali prireikti išmokėti kompensacijas. Pavyzdžiui, čia turima galvoje įvairūs praeitie vykę incidentai, kai nebuvo įmanoma, kai nebuvo sugebėta išmokėti lėšų. Taigi, m, mm, po, pavyzdžiui, Ispanijos banko ar teismo priimto sprendimo, kad reikia mokėti uh, E, kompensacijas, jos turi būti išmokamos per 20 darbo dienų. Kitas dalykas, kurio mūsų sistema skiriasi nuo direktyvoje siūlomos sistemos, yra ta, kad mūsų nuomonė 20 darbo dienų yra pagristas laikotarpis. Komisija tą laikotarpį nori sumažinti, sutrumpinti iki 5 darbo dienų. Mano nuomonė tai sukeltų didelių problemų norint įvykdyti teismo ar Ispanijos banko sprendimą Ispanijoje. Kitas fondo panaudojimo būdas yra pagalba įveikiant bankininkystės sektorio kilusią krizę. Jau yra numatyta galimybė imtis priemonių gelbstint bankus tokiu atveju atsiranda būtinybė išmokėti lėšas indėlininkams. Ir čia yra numatyta 100 tūkstančių eurų riba kiekvienam indėlininkui. Šioje srityje mes imamės kelių rūšių priemonių. Visų pirma, prevencinių priemonių kai institucijai kyla problemų dėl pasirašyto kapitalo, jeigu institucija įsigyja blogo turto, turi tam tikrų paskolų, garantijų. Taigi įmamės prevencinių priemonių, kad institucija neatsidurtų blogoje padėtyje. Taip pat įmamės restruktūrizavimo priemonių, kurios padėtų sutvarkyti banko padėtį. Pavyzdžiui, sudarome sąlygas, e, palankesnės sąlygas susijungimams ar bankų perėmimui. Taip pat numatome galimybę perleisti verslą kitą institucijai ir taip pat yra galimybė ir Ispanijos bankui imtis priemonių, kad būtų pagerintas institucijos valdymas. Pavyzdžiui, gali būti atliekami vidiniai patikrinimai arba gerinami banko rizikos valdymo metodai. Ir tokia dvigubos paskirties sistema suteikia galimybę krizių valdymo fondą derinti su indėlių garantijų sistema. Mūsų nuomonė tokia dviejopą sistemą reikėtų nagrinėti, kadangi ji suteikia lankstumo galimybę prireikus suvaldyti bankininkystės krizę. Taip pat ta sistema yra susijęta ir su priežiūros institucija, kuri gali spręsti, kuriam iš dviejų tikslų būtų tinkamiau panaudoti fondą. Mūsų nuomonė taip užtikrinamas veiksmingesnis fondo lėšų panaudojimas. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Ispanijos taupomojo banko indėlių garantijų sistema buvo panaudota gelbstint Kastijelę Manšą taupomąjį banką. buvo priimtas sprendimas teikti 300 milijonų eurų finansavimą ir akivaizdu, kad bet kuriai indėlių garantijų sistemai gali būti sunku įveikti sisteminę krizę tokią, kokia yra kilusi dabar. Taigi, norėdami suvaldyti padėtį, turime labiau akcentuoti prevencinės priemonės, e, kurios užtikrintų, kad bankų visų pirma nereikėtų gelbėti. Ačiū. Dėkuoju Jums ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs neviršiuojate Jums skirto laiko. Dabar galime pereiti prie klausimų ir atsakymų sesijos. Ir pirmiausias, aš suteiksiu žodį Petriui Simon, kuris yra mūsų pranešėjas šiuo klausimu. Äh, Gerbiamą pirmininkę, dėkuoju. Dėkuoju ekspertams, ne tik tai už palankų vertinimą, mano dokumento projekto vertinimą ir taip pat aš dėkuoju už jų darbą jų valstybėse. Aš negalėčiau pakomentuoti visų paminėtų dalykų. Tačiau norėčiau paminėti kai kurios kritiškai įvertintus dalykus ir paaiškinti, kodėl aš teisingu laikau vieną ar kitą siūlymą dėl garantijų vietoj įmokų į fondą. Aš manau, kad vien tik tai ex ante anticiklinis mokėjimas galėtų suteikti galimybę greitai disponuoti lėšomis ir reaguoti į krizinės situacijas. O garantijos, mano manimu, niekas, nėra niekas kito kaip ekspost finansavimas. Klausimas vienas procentas ar pusanto procento rezervo, skaičiuojant nuo indėlių sumos. Man atrodo, kad mums reikalinga pamatuota, pagrįsta įmonių našta išdėsita per vienerius metus. Jeigu vienas procentas būtų kaupiamas per dešimt metų ar per penkis, penkerius metus, tačiau jeigu išdėstytume tą sumą penkeriems metams, tai našta būtų didesnė. Kam galima išmokėti šitas draudimo sumas. Norėčiau visiems pasakyti labai aiškiai, kad nelabai suvokiu, kokia problema. Jeigu bankas veikia ir jeigu yra keletas teisėtų uh, sąskaitos savininkų, koks skirtumas kam išmokėti, jeigu kiekvienas turi teisę uh, gauti šitas lėšas. Aš manau, kad situacija iš viso nesikeičia iš esmės, lyginant su ta situacija, kaip kokia ji yra dabar. Dėl piliečių indėlio į sistemą. Aš galiu pritarti pačiai minčiai, tačiau kartu turėčiau uh, pabrėžti, kad kai kurie vartotojai tiesiog negali įvertinti, kokia situacija yra banke ir nuspėti, ar bankas, kur, kuriam patikimos lėšos, yra rizikinga institucija ar ne. Todėl aš nežinau, ar būtų galima ką nors daugiau numatyti šioje srityje. Dėl 20 dienų termino. Aš pasiūliau 20 dienų, kadangi ankstesnė išmoka tiesiog neįmanoma, tačiau per penkias dienas išmokėti 5000 eurų vartotojų, manau, taip pat yra įmanoma, man, manomas reikalavimas. Kitas dalykas ir yra sukurti arba sustiprinti vartotojų pasitikėjimą bankais. Tačiau reikia pripažinti, kad yra ir tokių, kurie per negali 20 dienų laukti, kol jiems bus išmokėta atitinkama suma. Kitas klausimas. Dėl finansų institutų naštos prievolės įnešti lėšas į sistemą. Ir žinoma, reikia atskirti ir konkrečius produktus. Kartais tam tikri bankų produktai yra siūlomi visiškai kitais pavadinimais. vartotojas turi pats apsispręsti, ar jisai konkrečiai įneša savo lėšas į taupomąją kasą, jisai žino, kiek jisai gaus palūkanų, ar jisai rizikuos įsigydamas nebūtinai aiškiai apibrieštus produktus. Tačiau netgi jeigu iš vienų produktų rūšies būtų perkeltamtos lėšos į kitus produktus, vis dėlto mes turėtume vadovautis Bazelio komiteto rekomendacijomis ir e, suteikti galimybę patiems vartotojams apsispręsti, į kurį banką, kurį produktą jisai investuos savo santaupas. Mums labai svarbu suformuluoti nuostatas, kurias, kurios leistų įvertinti banko rizikos lygį. Ir tada vartotojas galėtų apsispręsti, į kuriuos mažiau ar labiau rizikingus produktus jis turėtų investuoti savo lėšas. Aš nežinau, ar ekonominių požiūrių vertinant būtų naudinga perkelti lėšas iš vienų produktų sektorius į kitus. Dėkojom, man atrodo, kad tai buvo neklausimas, o savo nuomonės išsakymas. Taigi, pirmiausia, aš dabar suteiksiu galimybę kitiems parlamento nariams užduoti klausimus. Viki. Dėkuoju. Labai įdomu yra sužinoti apie tai, kaip veikia skirtingos sistemos e, skirtingose valstybės narėse. Ir įdomu yra iškirsti ir apie jūsų patirtį prieš krizę ir e, krizės metu. Nepamirškime, jog paskolas teikia labai dažnai mažos finansinės įstaigos ir jos taip pat priima ir indėlius. Man yra labai sunku yra suvokti, kaip veikia savitarpio garantijų schemos Vokietijoje ir Austrijoje. Man būtų įdomu sužinoti, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti. Ypač kaip jos veikia krizės metu. Aš suprantu, kad ši problema atsirado ne šiandien, tačiau ar jūs nemanote, jau gali įvykti domino e, reiškinys? Jie savitarpio garantijų schema reiškia, kad kiekviena kredita, kredito įstaiga yra atsakinga ne vien už draudžiamos sumos kompensavimą, bet ir už papildomas įmokas, už papildomą likvidumą tuo atveju, jei bankas atsidūrė ties žlugimo riba. Tuomet, man atrodo, tuomet man kila klausimas, ar yra užtikrinama tinkama vartotojų apsauga. Nes panašu, kad savitarpio garancijos schemos visiškai neturi, neturės jokio kapitalo tokiu atveju. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kaip veikia šios schemos ir ką jūs atskiros e, institucijos darote tam, kad būtų užtikrinta, jog e, savitarpio garantijų schemos turi pakankamai kapitalo tam, kad užkirstų kelio domino efektui. Sven. Dėkoju, Svenai, prašau. Yeah, Tsuni, yeah. First of all, thank you very much. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų prelegentams, nes viską, ką jie pasakė, mano galva buvo labai įdomu. Aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte daugiau informacijos dėl Piterio Simono pasiūlymo, kurio yra reaguojama į komisijos pateiktą dokumentą. Jei jūs paneng... iš savo pusės įvertintumėt šios pasiūlymus, kokią apsaugos lygį jūs norėtumėt uh, matyti naujoje direktyvoje ir kiek kapitalo reikėtų e, skirti tokioms kompensacijoms. Ir kaip tai paveiktų įvairius jūsų sistemos dalyvius, kadangi, kaip žinia, kai kurie dalyviai gali e, būti susijęs su didesnė rizika, kiti su mažesnė. Taigi tai reiškia, kad jiems taikomos nuostatos taip pat gali būti skirtingos. Taigi man įdomu būtų sužinoti, ar e, atidėjimų suma bendra padidėtų ar sumažėtų ir ar e, skirtingos e, institucijos turėtų kaupti skirtingas sumas. Ir pono Kupai aš norėčiau paklausti štai ko. Mums su jumis, ponė, yra tekę susitikti ir anksčiau ir aš labai vertinu jūsų žinias. Ir tikiuosi, kad jūs padėsite man suprasti geriau, kokį vaidmenį jūs vaidinate nes viena vertus e, jūs, e, jūs atstovauti vyriaus, e, Vokietijos vyriausybės interesams ir kartu jūs steigiate ir FDI. Taigi, koks yra jūsų vaidmuo visoje šioje sistemoje? Berhardai, prašau. Hmm, Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu kolegos Zymon mintims, aš pritariu jo siūlymams, ypač dėl metinės pagrįstos naštos tenkančios bankams. Aš norėčiau paklausti ekspertų kai kuriuose ne ES valstybėse, kurios e, vadovaujasi panašiomis teisės nuostatomis, pavyzdžiui, e, Norvegijoje yra numatytos aukštesnės garantinės sumos. Ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai mąstė apie tai, kaip leisti, paleisti šitas lėšas į apyvartą, į greitesnę apyvartą. Gal jūs, ekspertai, galėtumėte pateikti kokiu nors e, patarimu? Uh, uh... Dėkoju, aš dabar siūlyčiau elgtis štai kaip. Aš siūlyčiau dabar suteikti žodį mūsų prelegentams. Uh eilės tvarka, tokia, kokia jie kalbėjo anksčiau, ir kiekvienam suteiksime po dvi minutės. Aš suprantu, kad tai yra trumpas laikas, bet tikiuosi, kad jūs galėsite ne tik atsakyti klausimus, bet gal ir pakomentuoti tai, ką sakė kiti e, mūsų svečiai. Ir man asmeniškai būtų įdomu, kaip jūs vertintumėt e, e, dvigubą Um, lėšų naudojama dviems tikslams, tai yra indėliams uh, apdrausti ir krizės valdyti. Um, Norėčiau atsakyti į pono Gygot klausimą pirmiausia. Jis uh, klausė mano nuomonės kaip forumo vadovo nuomonės. Mūsų nuomonė yra išreikšta oficialiai raštu. Kita vertus, ponas Gygos kalbėjo, kad aš federacinės vyriausybės esu paskirtas e, nacionaliniu ekspertu, tačiau aš čia nematau jokios prieštaros, kadangi aš dirbu ir fondė, ir darbo grupėje, todėl aš manau, kad mano profesinės žinios, bet to ir darbas Bazilio komitete neprieštarauja e, e, mano veiklai, tuo labiau, kad aš kaip ekspertas buvau paskirtas federacinės vyriausybės ir aš kaip ekspertas galėčiau pareikšti, kad turiu skirtingą nuomonę dėl komisijos pateiktos direktyvos ir galbūt laikausi kitos nuomonės, kai kalbu formo vardu. Visada pasisakydamas aš pasakau, kokiai institucijai atstovauju ir niekada nepainioju savo. O, o, kompetencijoms. Taigi aš nematau čia jokių interesų konflikto. Man labai svarbu, kad viskas būtų skaidru, kad niekas nebūtų slepiama ir kad būtų aiškiai formuluojama. Dėl konkrečių klausimų. Buvo e, klausima, ar nekils problemų dėl to, kad kai kurios valstybės yra numačiusios aukštesnę garantijų sumą. Komisijoje atliko tyrimą 2000, 2000 metais, kai buvo tik tai galvojama apie direktyvą, tačiau tuomeu buvo didesnis dėmesys telkiamas į lėšų eksportą. Tai yra, buvo bandoma reglamentuoti tuos atvejus, kai kilmės valstybės teikiama apsauga yra aukštesnė negu apsauga toje valstybėje, į kurią eksportuojamos yra e, santaupos. Tačiau per dešimt metų situacija iš esmės pasikeitė. Yra tokių atvejų, kai yra didelių skirtumų apsaugos sistemose, tačiau šio, čia mes uh, galvodami apie šitą pasiūlymą, turime sutelkti dėmesį ne tik tai į krizės laikotarpį, bet ir į e, tą veiklą, kuri tiesiog yra paprasta, įprasta finansų rinkos veikla. Aš kaip ekspertas nematau jokių problemų, jeigu tam tikrose valstybėse ir toliau bus numatytas aukštesnis apsaugos lygis, didesnis negu tas e, nustatytas 100 tūkstančių eurų kompensacijos dydis. Dėl atskirų sistemų, kurios yra sukurtos atskirose valstybėse, atskirose bankų institucijose, apie jas kalbėjo kolegos iš Italijos ir Ispanijos. Aš norėčiau tiesiog e, grįžti prie pono Simono e, pastabos. Čia nustatant tą procento arba pusantro procento įnašo dydį sumokama per 10 arba 15 metų reikia apskristai galvoti ne apie šitą sumą ir jos išskaidimą į atskiras dalis, bet reikėtų galvoti apie tuos atvejus, kiek ir kokios sumos gali prireikti. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje nebuvo tokių pakankamų garantijų sistemų, kad būtų galima padėti Airijos bankų bankruoto atveju. Dėl bendrų indėlių sąskaitų kartais e, gyventojų bendrijos kaip kolektyvinė indėliai saugo savo, savo santopas bankuose. Tada tos išmokos yra pakankamai e, sudėtingas klausimas. Dėl pačių vartotojų indėlio Aš manau, kad yra naudinga vadovaujantis ir Bazilio komiteto rekomendacijomis. Ner... Kalbant apie finansų rinkų stabilumą, reikėtų pripažinti, kad vartotojas tikrai negali įvertinti tos rizikos, su kuriais gali sutikti konkrečiame banke difficult if all of you want. Dėkoju. Aš žinau, kad e, jūs visi norite atsakyti pateiktos klausimus, tačiau turime nepakankamai laiko, ponė Kortelė. Aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi aš negaliu komentuoti savitarpio garantijų schemų finansavimo klausimo, nes tokių schemų tiesiog neturime Junktinėje karalystėje ir būtų visiškai netinkama man jas komentuoti. Aš tiesiog norėčiau kai ką pasakyti apie EE e e šalis mes matome, kad e, buvo lėšos perkeliamos į Airiją. Ir mes perspėjome savo klientus, jog Airijos indėlių draudimo schema nebuvo finansuojama iš, iš ankstinėmis įmokomis. Tai reiškia, kad ji nebuvo tinkamai pagrėsta ir mes klientus perspėjome apie tai ir manėme, kad labai svarbu yra tai padaryti, kad jie žinotų apie tai, kai nori perkelti savo indėlius į airijos finansinės įstaigas. Tai tiek. Uh, Dėkuoju. Andrijas Pangal. Buvo po, teirautasi apie krizę ir jos uh, metu sukauptą patirtį. Krizėje susidūrėme su Bavak ir Konstancijos bankų uh, rizika, tačiau tuo metu buvo labai konkrečiai klausima, kiek kainuotų šitų bankų bankrotas ir kiek kainuotų jų sanavimas. Ir visi Austrijos bankai kartu, tai yra generaliniai bankų direktoriai, nusprendė, kad sanavimo priemonės ne tik tai ekonominių požiūrių, bet ir pasitikėjimų požiūrių būtų naudingesnė priemonė dėl domino efekto. Iš tikrųjų yra tam tikra riba, iki kurios galima numatyti bankams tam tikrą naštą. Kitaip neišvengsime domino efekto. Tačiau ne kiekvienas banko sanavimas turi būti sėkmingas. Pranešėjas minėjo, kad trečdalis fondo lėšų gali būti naudojama sanavimo reikmėms, tačiau tik e, dalyvaujant ir priežiūros institucijoms. Taigi čia yra numatytas tam tikras saugiklis, aš manau, kad tai yra tinkamas variantas. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad lėšų panaudojimo klausimas yra susijęs su uh, E, bendra sistema, bendru režimu, kadangi komisija dar nėra pateikusi galutinės nuomonės dėl indėlių garantijų sistemos, tačiau aš vis dėlto manau, kad reikėtų matyti bendrą kontekstą, turint omenyje ir draudimo garantijų sistemą dėl rizikos pasiskirstimo. Ir decentralizuotose sektoriuose yra pakankamai daug bankų. Pavyzdžiui, Austrija yra apskritai yra 520 bankų ir galite įsivaizduoti, kad rizika pasiskirsto pakankamai tolygiai. Frederiko Corneli. Dėkuoju, toliau Frederiko Corneli. Ačiū. Pamėginsiu sureaguoti į pono Saimono klausimą, pono Gygoldo klausimą, taip pat Junktinės karalystės savo klausimą. Dėl bazelio direktyvos aš gal nepakankamai paaiškinau, bet manau, kad klystate, jeigu manote, kad bazelio e, direktyvoje numatytas tam tikras kapitalas, tam tikrai reikalavimai, kurie leistų išvengti sistemos. Kalbant apie Bazilio direktyvą, e, yra gilinamasi į turto, į aktyvų pusę. Ir turiu pasakyti, kad e, gali būti, kad bankai nedidins savo pirmos pakopos kapitalo, bet išvengs indėlių garantijų sistemų taikymo. Tokią tendenciją matysime. Kyla klausimas, kaip veikia tos indėlių garantijų sistemos. Čia atsakau komiteto narių Šimtinės karalystės. Bankai žlugo dėl likvidumo problemų. Europos centrinis bankas daug ką nuveikė, norėdamas išsaugoti likvidumą ir mūsų nuomonė pirmos pakopos kapitalas yra labai svarbus. Jeigu, pavyzdžiui, pagal indėlių draudimo sistemą reikalavimas yra 600 tūkstančių, tai atidėjimai yra 1,3 milijardo. Taigi mes esame nustatę daug aukštesnį apsaugos lygį. Ir mums svarbiausia yra prevencija, nes jeigu nesijimsime prevencinių priemonių, tada visi intervenciniai veiksmai bus tik reakcija. Mes turime galimybę įveikti vidutinio intensyvumo šoką. Italijos, Vokietijos, Austrijos patirtis rodo, kad vidutinio intensyvumo šokus mes e, atlaikyti galime. Dėl pono Gygoldo klausimo kokį poveikį mums padarys numatomas teisės aktas. Mes esame tradicinis bankas, mums teks atid... rezervą atidėti 3-4 papildomus milijardus eurų, kad galėtume prireikus teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turiu pasakyti, kad tai buvo didelė našta tradiciniams bankams Mm, pavyzdžiui, tokiose gamybos, daug gamybos tunčiose šalyse kaip Vokietija ir kitos, nes ten mes tradiciškai finansavome mažas ir vidutinės įmonės. Ačiū ir galiausiai ponas Teichero. Ačiū pirmininkė. Trumpai sureaguosiu į pastarasias mano kolegų pastabas. Mes kol kas neatlikome poveikio kapitalui vertinimo. Mes dabar remiamės savo turimą indėlių garantijų sistemą ir turėsime apsispręsti, ar pereisime nuo vieno procento iki pusantro procento, kaip prašo komisija. Taip pat reikės galvoti apie kompensavimui tinkamus indėlius. Ir turbūt situacija Ispanijoje bus kitokia nei kitose šalėse, kur nėra eksantė kapitalizavimo. Dėl kapitalo išvežimo į kitas šalis, kiek suprantu, dabartinis, dabartinė garantija 100 tūkstančių eurų bent jau taupomosiuose bankuose apriepia labai didelį skaičių indėlininkų ir mums atrodo, kad um, rizika, kad kapitalas bus išvežtas kitur, yra nedidelė. Ačiū, dėkoju, dėkoju visiems dalyviams. Baigiame klausimus. Komiteto, čia esantiems komiteto nariams sakau, kad vėl susirinksime trečią valandą, ne? susitiksime antrą valandą, nes čia lankysis Geri Gensle. Tai yra atviras posėdis, jame gali dalyvauti visi norintys.